seated. We can uh, begin. If everyone could please be seated. Thank you. Uh, so, colleagues, um, we adopt the agenda. Mėly kolegos, patvirtinkime darbo atverkę. Jeigu nėra prieštaraujančių, darbo atverkė patvirtinta. Dabar pirmininko pranešimai. Tik vienas. Pradedame Mm, klausimus trijų kandidatų pagal trumpai sąrašą į Europos prokurorą, e, prokuroro postą pagal ketvir... 2017 e, metų reglamentą e, tarybo ir parlamentas turi bendrų sutarimų pas... patvirtinti Europos prokurorą septyniarių metų kadencija, kuri negali būti atnaunama tik vieną kartą ir turi būti bendros diskusijos diskusijos, e, viešai paskelbus kandidatūras, konkursą kviesti, e, skelbimą, kad būtų teikiamas kandidatūras. Taigi, kolegos, Labai prašau tų, kas įeinate į salę, tyliai įeiti. Lybė pateikė um, e, klausimyną iš trijų klausimų kandidatams iš trumpojo sąrašo ir jie pateikė atsakymus. Uh, atsakymai ir išplatinti parlamentarams visomis kalbomis. Visų pirma, noriu pasveikinti ponę Greslę, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, taip pat visus biudžeto kontrolės komiteto narius, kurie dalyvauja posėdėje. Kolegos, žinote, biudžeto kontrolės komitetas dalyvauja klausimuose, klausimų atsakymo dalyje ir laikomasi to principo, kurį nusatė pirmininkas Tajani vasario 20, iki vasario 21 dienos turėjo būti pateikti klausimai išplatinti visiems nariams. Ir dabar suteiksiu žodį porai minučių biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė Pane Greslė. Ačiū. Noriu pasidžiaugti, kad pavyko surenkti bendrus klausimus. Noriu priminti, kad Europos prokuroro išimtinė kompetencija yra Europos finansinių interesų gynimas Šiandien mes švenčiame ir Kalėdas, ir Velykas tą pačią dieną, 20 metų prabėgo ir galų gale galime išrinkti geriausią kandidatą. Nesvarbu, kas taps Europos prokuroru, jam reikės palinkėti kuo didžiausios sėkmės, tokios institucijos būtinai reikia. Nebejoju, kad ši bendra kompetencija uh, kurią turime, leis šiai institucijai dirbti sėkmingai ir veiksmingai. Ačiū. Much, so... Labai ačiū, Pini Greslė. Dabar kolegos um, laikomės procedūros ir uh, pirmo kandidato pavardę ištrauksiu iš voko. Trijų kandidatų pavardės yra sudėtos į voką ir ištrauksiu pirmą pavardę to, kas kalbės. Visų pirma, iš tikrųjų labai mm, jaudinanti procedūra. There are three names of three candidates. Yra trijų kandidatų pavardės. Ačiū dėl darbo tvarkos, ką pasakėte, ponė Makovei, tikrai naudinga buvo. E, pirmo kandidato pavardę ištraukiu. Andrižitė, kolegos noriu paaiškinti, kandidatai sėdės čia prie, prie prezidimo stalo, ne um, salės pirmoje eilėje, tiesiog noriu tą pasakyti, kiekvienam kandidatui bus skirtas griežtai um, numatytas laiko limitas, labai griežtai, kiekvienas kandidatas turi pasakyti tik tai tiek, kiek numatyta, vienodai, kad būtų, taigi dabar paprašysiu uh, kandidato ateiti. Padarysim trumpą peršaukėlę, kad jis galėtų atsisėsti prezidime. Okay, so colleagues, um, following the, the drawing of that first name. Taigi, kolegos, ištraukus pirmą pavardę, toliau alba, alfabetinė tvarka, abecėlės tvarka, Ritter, Bonir Kovasi tuoj išgirsime po minutėlės pasisakymą. Um, atrodo viskas, aš lik ir neturiu ką daugiau padaryti per tą laiką. Kolegos, laukiant kandidato, visų pirma, gal suteiksiu Jums informacijos, kaip atrodys visi klausimai. Taigi, kandidatas visų pirma taria įžanginę kalbą, neilgiau kaip 7 minučių trukmės, po to bus klausimų atsakymų dalis, 63 minutės bus tam skirtos, lybė komiteto nariai, tai užduos 14 klausimų, tai yra 2 trešdaliai laiko, toliau kitas trešdalis yra 7 klausimai kontkomiteto nariai, kiek kiekvieno klausimo atsakymo dalis bus 3 minutės, 1 minutė klausimui, 2 minutės atsakymui. Noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad ponia Greslė ir aš labai griežtai reikalausime um, pasis, laikytis pasisakymo laiko ir jeigu kalbėtojas viršis pasisakymo laiko limitą, mes nutrauksime jo pasisakymą, kitaip nebus laiko likę kitiem norintiem pasisakyti. Panašu, kad norite pasisakyti dėl darbo tvarkos, ne, jūs norite tiesiog kalbėti jau, yra kalbėtojų sąrašas sudarytas. Vertimas yra numatytas, taigi galite kalbėti savo gimtąją kalbą, reikia turėti omenyje, kad visą tai, ką jūs sakote, reikia išversti, taigi labai prašau turėti omenyje, kad nereikia kalbėti per greitai. O dabar kukur pirmas kandidatas. E, protokolo zona yra laukiamoji salė, iš kurios turi ateiti kandidatai, iš ten ateiti prireiks poros minučių, taigi labai prašau visus kantrybės, laukiame pirmame, pirmojo kandidato. Okay, colleagues, um... Mėly kolegos. Turime poną Ritter, pirmasis mūsų kandidatas, kolegos. Prašau visus susėsti. Prašau parodyti pagarbą kandidatui, tvarkingai susėdant. Pirmasis kandidatas kolegos jau tuoj pradės kalbėti, taigi labai prašau kolegų, kurie dar stovite, susėsti į savo vietas. Pirmasis kandidatas, vanas Ritter, turės septynias minutės savo pasisakymui. Pone Ritter, prašom sekti laikmatį, nes kai tik tai jūsų laikas baigsis, jūs turėsite nustoti kalbėti ir kai jums bus užduodami klausimai, klausimas bus vienos minutės trukmės, o po to jums bus skirtos dvi minutės atsakyti. Vėlgi laiką labai griežtai kiekvienam kalbėtoje skirsime ir prašysime nustoti kalbėti iškart laikui pasibaigus. Prašom dabar septynios minutės jūsų pasisakymui. You, Chairman, me... Ačiū pirmininkė, kad suteikite man žodį. E, gerbiami pirmininkai, gerbiami nariai. Nors atrodo akivaizdu, pagrindinis klausimas yra, kodėl mums reikia Euro, Europos prokuroro. Kitaip tariant, kur mes eitumėm be Europos prokuratūros ir ką mes nuveiktumėm su Europos prokuratūra. Sukčiavimas, korupcija e, kenkia mm, ES finansiniams ištekliams. Ir taip pat mes žinome, kad yra ir platesnis matmuo, nes sukčiavimas ir korupcija taip pat pakenkia sąjungos reputacijai mokesčių mokėtojų akise. Todėl uh, Mm, stipri finansinių interesų apsauga yra nepaprastai svarbus dalykas. E, galima įvardyti tris pagrindinės priežastis, kodėl uh, ES finansinių interesų apsaugos rytyje baudžiamasis persitikėjimas nėra toks efektyvus, koks galėtų būti. Ir visą tai reikėtų sieti su, tai, su tuo, kad persitikėjimas yra daugiausia nacionalinis reikalas. Visų pirma, baudžiamusios ryties politika dėl ES finansinių interesų apsaugos yra labai fragmentuota. Nežiūrint didžiulių pasiekimų, vis tik tai tas nacionalinis požiūris nėra pakankamas sprendžiant visos ES problemą. Ir todėl Todėl labai svarbu yra žengti žingsnį, lemtingą svarbų žingsnį į priekį ir Europos prokuratura turi turėti teisę formuluoti, gyventi savo baudžiamą politiką. Ir aišku, es požiūrį bus galima pasiekti pasiekti, turint tik tai europinę perspektyvą ir turint visiškai nepriklausomą instituciją. Antra, nacionalinės teisingumo sistemos ne visuomet labai noriai tyrė ir persekiojo mm, nusikaltimo padarinius per sieną, apsiribuo tik tai nacionaliniais aspektais. Dėl to e, reikalinga viena bendra viršvalstybinė tarnyba, kuri galėtų matyti platesnį vaizdą, galėtų vykdyti vykdyti išsamų tyrimą tokių nusikaltimų. Trečias dalykas yra ir praktinė priežasis, kodėl ES finansinių interesų mm, apsaugos mm, pažeidimai nėra veiksmingai tyriami dėl to, kad trūksta išteklių nacionalinių lygmenių. Ir aišku, kad mm, kalbant apie sudėti sudėtingą kriminalinę veiklą, patirtis persekiojimo srityje rodo, kad reikalingi didžiuliai ištekliai ir labai svarbu panaudoti turimus išteklius efektyviai, apjungti pajėgumus ir pastangas, sukurti sinergijas ir sukurti gerą bendarbiavimą su visomis interesuotomis šalimis. ES lygmenių pagrindinės tos interesuotos šalis tai būtų Olafas, Eurojustas ir Europolas darbo su šiomis ES struktūromis sinergija leistų užtikrinti užtikrinti daug didesnį efektyvumą. Ir praktikoje labai svarbu yra apibriežti, kas ką daro. Olaf yra labai svarbus ir Olafas ir Europos prokuratūra vaidina labai svarbes papildomas vai, um, funkcijas, vaidmenius. Ir aišku, Reikia taip pat paminėti Eurojus, Europolą, kurie vaidina labai svarbu vaidmenį ir jų mandatai irgi papildytų Europos prokuratūros darbą. Be to, galvojant apie efektyvų išteklių panaudojimą, labai svarbu galvoti, kaip e, Europos prokuratūra dirbs su visomis sąjungos institucijomis, kad nebūtų dubliavimos ir kad nebūtų spragų, kalbant apie ES finansinių interesų apsaugą. Nežiūrint savo virš valstybinio pobūdžio, Europos prokuratūra remsis bendradarbiavimu su dalyvaujančiamis valstybėmis narėmis, ypač galvojant apie tą informaciją, kuri turi būti nacionalinių institucijų pateikta. Uh, spartus ir patikimas informacijos tiekėjimas, keitimasis informacija nulems Europos prokuratūros darbo sėkmę. Kalbant apie nedalyvaujančias valstybės narės, aš esu tikras, kad bus galima sukurti gerą bendradarbiavimą, dirbant dėl kiekvienos atskiros bylos individualiai. E, reglamente yra numatoma atitinkama tvarka ir manau, kad jį tikrai įgalins tokį bendradarbiavimą. Mano manimu visgi um, Jeigu būtų um, atskiras teisinių instrumentų paketas darbų su tokiamis valstybėmis narėmis, tai būtų didesnis teisinis tikrumas ir aiškumas. Dabar kalbant apie tą e, vidinę organizaciją e, vidinę struktūrą Europos prokuratura turės priimti mm, labai svarbius sprendimus ir tas procesas sprendimų prieimimo yra labai svarbus, kadangi bus dirbama kolegialiai. Ir dėl kiekvienos bylos, aišku, kad labai svarbu paminėti deleguotą Europos prokuratūrą prokurorą ir nuolatinius rūmus. Ir todėl Europos e, vyriausias prokuroras turės dirbti su kolegija, kad būtų priimti visi sprendimai sparčiai ir gerai. Ir aišku, reikalingos vidinės taisyklės, kurios būtų aiškios ir ištingos, praktiškai pritaik, pritaikomos. Ir čia aš įsivaizduoju, kad Europos vyriausio prokuroro vaidmuo bus labai svarbus, jis gali, skatins gerą, efektyvę darbinę praktiką. Dabar kalbant apie atskiras bylas, aišku, kad bus e, labai svarbu e, dirbti su deleguotais Europos prokurorais, e, ypač bylose per valstybių sieną. Taigi, Europos prokuratūros sukūrimas yra labai svarbus žingsnis į priekį ir Europos prokuratūra yra esminis elementas, bet ne vienintelis elementas, vertinant visą Europos finansinių interesų apsaugos kraštovaizdį, kad tikrai išlaikyti išlaikytumėm duotus pažadus Europos mokesčių mokėtojams, reikia galvoti, kaip visa sistema Europos finansinių interesų apsaugos veiks um, ir kaip Europos prokuratorė dėlės toje sistemoje. Ir mano nuomonė, Europos prokuratorijos atskaitomybė Europos parlamentui um, yra ne jos nepriklausomumo ribojimas, bet nepriklausomumo saugiklis iš tikrųjų. Ir pabaigai aš norėčiau išsakyti prokuroro nuomonę dėl geros ir efektyvios persiekimo sistemos. Ką tai reiškia? Mano manimu, prokurorai yra įstatymo sergėtojai ir jų reputacija, jų patikimumas e, išplaukia iš jų e, įsipareigojimo laikytis įstatymo viršenybės. Ir manau, kad tai reiškia, tas geras efektyvus persiekimas reiškia, kad bus laikomasi procedūrinių saugiklių ir individų teisų, kaip yra įtvirtinta ES teisė ir nacionalinėse teisės aktuose. Jūs pirmas kandidatas, nenorėjau jūsų nutraukti, bet iš tikrųjų salėje per daug yra judėjimo, daug daugiau nei norėtųsi. Ir kolegos, labai prašau kaip galima mažiau judėti po salę, nes tai yra visgi pokalbis dėl um, prieimimo į pareigas ir tikrai nelengvas tai yra procesas ir nenorėjau jūsų nutraukti, bet labai prašau visus su ramybė salėje. O dabar perėsime iš karto prie klausimų atsakymų. Pone Metsola, EPP, minu, viena minutė klausimui. Uh, Pone Rytė, už prisistatymą gal galėtumėte daugiau papasakoti apie patirtį, kaip svarstėte aktualias bylas, susilaukite su visuomenė žiniasklaidos dėmesio, kadangi prokuratūra turės, Europos prokuratūra turės svarstyti tikrai labai svarbes, aktualias politinė prasme bylas ir mes matėme, kaip e, tam, teisės saugos, tam tikros teisės saugos institucijos, pavyzdžiui, atsisakė imtis veiksmų arba atlikti tyrimą, jau nekalbant apie tokių aiškių baudžiamųjų nusikaltimų tyrimą. Kaip jūs ketinate susitvarkyti su šio, papildoma, šio papildomu dėmesiu toliau? Gal galėtumėte pateikti metodų pavyzdžių, kurias, kuriuos naudoja nusikalstamos grupuotės, bandam, bandydamos pasisavinti, pagrobti ES biudžeto lėšas. Prašau atsakymai. Dvi minutės, ponė Ritter. Das ist, glaube ich, auch eine der, eine Jūs palėtėte vieną svarbiausių klausimų. Kaip jau minėjau, prokuroras turi dirbti pagal teisėtumo principą. Jeigu yra įtarimų apie įvykdytą baudžiamąją veiką, reikia prokurorui veikti. Palaikymas priklauso nuo struktūros, kurioje jis dirba. Tai, kad Europos prokuratūra turi nepriklausomumo bruožų ir turi tam tikrų įgaliųjimų, nes ji įsteigta kaip Europos institucija. Visą tai sąlygoja, kad įmanoma per viešą diskursą užtikrinti tokių veikų baudžiamą į persiekėjimą. Europos prokuratura gali ar gali užginčyti vienos ar kitos valstybės neveikimą, tai dar praktika, kuri turi būti nustatyta. To, tačiau aš norim atvirai pasakyti, kad bus įmamasi veiksmų. Bet kuriuo atveju Europos prokuratūros sukūrimas yra svarbus žingsnis ir dabar reikės įgyvendinti suteiktas kompetencijas pagal teisėtumo principą. Aš galiu pasakyti, kad mes savo prokuratūroje vykdėme tyrimus ir visuomenė mus labai kritikavo, nes mes esą dirbome Europos mokesčio mokėtojo labui. Buvo politikai, tyrimo objektai. Mūsų labai atidžiai kontroliavo politinės struktūros. Prokuroras turi veikti ir kartu nepažeisti teisėtumo principo. Kole, atsiprašau, galiu Jums suteikti atsakymui tik dvi, mane, dvi minutės ir neilgiau. Pone Zimbel, prašom. Čia, pone Riteri, gal galėtumėte paaiškinti, kaip Jūs atitinkate visus reikalavimus, kurie yra reikalingi generalinio prokuroro vaidmeniu atlikti, kaip numatyta 14 reglamento straipsnėje ir konkrečiai aš cituoju, kad jūsų nepriklausomumas nekelia jokių abejonių, kad jūs turite kvalifikacijas, kurios yra reikalingos gauti, e, eiti aukščiausias prokuratūros teismo pareigas Citatos pabaiga ir taip pat gal galėtumėte pasakyti, nuo kuomet jūs tenkinate šiuos reikalavimus. Dėkoju. Dvi minutės atsakymui, ponė Ritter. Also die Antwort ist auf dem deutschen System vielleicht ein bisschen schwierig. Atsakant iš Vokietijos sistemos perspektyvos taip, kad visi suprastų, yra nelengva. Nepriklausomumo sąlyga įgyvendinama vos tik pradėjus eiti pareigas, nes įstatymas įpareigoja prokurorą dirbti kaip savarankiška ir nepriklausoma institucija. Ar nepriklausomumas, savarankiškumas e, yra iš anksto kažkaip e, duotas, patikrinti negalima ir net nereikia, nes įstatymas nustato jau tą prielaida. Dėl kitų kompetencijos e, reikalavimų turėti aukščiausią kvalifikaciją, Vokietijoje e, yra atskiri bandomiai laikotarpiai aukštose postuose pakankamai ilgi ir jie turi parodyti, ar asmuo turi pakankamai gebėjimų vadovauti vienai ar kitai institucijai. Aš tuos reikalavimus esu atitikęs ne kartą. Nepriklausomumas man yra labai svarbus aspektas, būtent dėl to esu tarptautinio teisėjų susivienimo narys, aš dirbau ties nepriklausomų teisėjų gairių kūrimu ir aktyviai dirba nepriklausomų teisėjų, baudžiamosiose ir baudžiamo persikio mobilose susivienijame bei e, Vokietijos e, teisėjai buvo, teisėjai buvo paklausta dėl situacijos Lenkijoje ir mes esame pristatę savo poziciją. Dėkui. Ačiū, Helga Stevensaker, frakcijos vardu, prašau vieną minutę. Prašau, jos nėra salėje. Hausmanuva iš Aldė frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Riterį, aš turiu klausimą, kuri, kuris yra susijęs su jūsų atsakymu, kurį pateikėte raštu. Pirma klausimo dalis, kur kalbama apie būsimus santykius tarp Europos prokuratūros ir nedalyvaujančių valstybių narių. Kaip jūs ketinate pasinaudoti nacionalinių Eurojusto korespondentų ryšių pareigūnų e, pagalba? tam, kad būtų galima užtikrinti, kad nedalyvaujančios valstybės nedubliuotų prokuratūros darbo ir kad būtų paskatintos prisijungti prie šios sistemos. Antra mano klausimo dalis yra susijusi su Europos prokuratūros darbu. Vienas mums rūpimų klausimų, kai mes redagavome Europos prokuratūros reglamentą, buvo užtikrinti, kad tai būtų tikrai europinė institucija ir kad nacionaliniai interesai nebūtų aktualesni europiniai interesai ir kalbant apie valstybių narių pareigūnus, prokurorus. Taigi, kaip jūs ketinate užtikrinti tikrai nepriklausomą prokuratūros darbą ir kad būtų tikrai svarstami europiniai, būtų atsižvelgiama tikrai europinius interesus. Pone Riteri. Pirmas klausimas dėl santykio su nedalyvaujančiamis valstybėmis ir Eurojustu. Situacija tokia. Eurojustas atlieka labai svarbu vaidmenį. Eurojustas yra atsakingas už kitą sritį nei Europos prokuratura. Aišku, Eurojustas išsaugo kompetenciją tyriant tas veikas, kurios įvykdytos nedalyvaujančioje valstybėje narėje. Eurojusto reglamentas ir Europos prokuratūros reglamentas numato bendradarbiavimo tarp šių institucijų galimybę. Eurojustas privalo bei įtraukti prokur Europos prokuratūrą ir suburti jungtinę tyrimo grupę. Taigi tokiuose bylose bus įmanoma užtikrinti pilną Europos finansinių interesų apsaugą, nes kitu atveju ta apsauga būtų tik fragmentiška. Eurojustas per savo dalyvavimą ir per glaudų darbą su Europos prokuratūra gali pasirūpinti, kad sąjungos lygių bus sėkmingai bendradarbiavimą su nedalyvaujančiamis valstybėmis. Dėl nepriklausomybės užtikrinimo valstybėse narėse tai buvo labai aštrus klausimas ir jis lieka aštrus, tą reikės išsiaiškinti per tolesnės diskusijas su valstybėmis narėmis. Gali būti, kad vienas e, prokuroras bus keičiamas kitu deleguotojų prokuroru, prokuroru. tuo pat metu daug kas priklausys nuo pasirinkto prokuroro. Čia reikės kalbėti apie šios mens nepriklausomumą, griežtų jam keliamų kriterijų paėsimą. Jie nustatyti reglamente. Dėkui. Čia Eva žali, Žaliųjų vardu. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Riterį, aš norėčiau jūsų paklausti. Prokuratūros struktūroje numatyta prokuro, pro, nacionalinių prokurorų institucija. Tai būtų iš valstybių narių siunčiami prokurorai, deleguotieji valstybių narių prokurorai. Kaip jūs tvarkysitės su situacija, kai tie deleguotieji, deleguotieji prokurorai jeigu jie nedalyvaus toje struktūroje, kaip jūs tada ketinate tą susitvarkyti su situacija, nes dėja labai dažnai matome, kad prokurorai atsisako tokios galimybės. Ačiū už šį klausimą, nes jį keliu savo nuo pat pirmos dienos, kai e, pradėjau galvoti apie Europos prokuratūrą, ką galėsiu padaryti, jeigu deleguotasis Europos prokuroras dėl tam tikrų priežasčių neveiks pagal jam suteiktus įgaliojimus. Taigi čia prokuroro pasirinkimas daug ką nulems. Taigi daug kas priklausys nuo to, kokį, žmo, kokį žmogų pasirinksime. Reikės ieškoti žmogaus, kuris šimtų procentų dirbs gindamas Europos interesus. Kita galimybė numatyta reglamente tyrimą, tyrimui pradeda vadovauti su jų su veika susijusi valstybė narė, kurios teritorija buvo atliktas veik, kuri buvo atlikta veika, tačiau tai bus apsunkinimas visai procedūrai. Geriausias e, sėkmingo darbo užtikrinimas bus spaudimas prokuratūros valstybėms narėms ir generalinio prokuroro spaudimas e, deleguotėsiams prokurorams, kad jie dirbtų teisingai. Aš prisipažinsiu, tikrai nežinau, ką reikės daryti tokiu konkrečiu atveju, ką reikės daryti kitaip. Vienintelė galimybė bus kalbėti su valstybė nare dėl kito deleguoto prokuratūro, kad kitas žmogus perimtų tyrimą. Dar vienas variantas būtų tyrimą perima paliestos valstybės narės nacionalinė prokuratūra. Aišku, suprantu, kad tokiu atveju tyrimo vykdymas bus apsunkintas. Ačiū, Emil Radov, EPP, prašom. Господин Ритер, вашата karjera. Ритер, jūsų karjera iš tiesų daro didžiulį įspūdį jūsų gyvenimo prašymę. Matome, kad turite sukaupęs labai daug patirties ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu. Tikriausiai svarstėte ne vieną rezonansinę jautrę bylą, kur kalba eina apie sukčiavimų dėl ES lėšų. Tokios bylos e, jums, e, jeigu eisite prokuroro pareigas, bus iš tiesų kasdienės bylos ir kyla. Dažnai bus keliamas tokių, pažang, tokių bylų svarstymo pažangos klausimas. Gal galėtumėte pateikti pavyzdį bylos, kur susijusios su sukčiavimu dėl ES lėšų ir kaip svarstydamas tą bylą jūs susidurėte su, žiniaskla, susidurėte su žiniasklaidos ir visuomenės dėmesiu ir kaip įsivaizduojate ateityje turėtų veikti Europinė, Europos prokuratūra. Dėkoju. Gal pradėsiu nuo jūsų klausimo antrosios dalies. Kaip pažymėjau per įžanginį pasisakymą, tvirtai tikiu tuo, kad pilna Europos finansinių interesų apsauga įmanoma tik tada, kai yra europinis požiūris, kai yra nepriklausoma institucija, tinkamai ištekliais aprūpinta bei vadovaujamasi bendra strategija ir politika. Visą tai užtikrins nuoseklų požiūrį kad tam, suti, tam tikrų e, reiškinių matomų visoje Europoje būtų kovojama pateikus europinį atsakymą. Kalbant apie tyrimus, kuriuose aš pats dalyvavau, aš negaliu atskleisti e, tam tikros bylos jūsų minėtos detalių, nes tyrimas dar nebaigtas, apkaltinamasis nuosprendis neįsiteisėjęs. projektas buvo dirbtinai suskaldytas ir tokiu būdu buvo apeitos Europos taisyklės dėl valstybės paramos padaryta žala 23 milijonai. Taip pat prokuratura įtarė, kad procese dalyvavo politinės pareigas einantis asmenis, jie jiems buvo pareikšti įtarimai, jie apkaltinti, tyrimas vyko ilgą laiką, beje, jame dalyvavo ir Olaf, buvo pateiktas kaltinimas, pirmojo instancijoje įtariamieji buvo išteisinti, po to ėmė į apeliaciją ir teisminiai ginčiai tęsėsi. Katerina Činičiai socialdemokratų vardu. Ačiū pirmininkė ponė Ritter. Santykiai tarp vykdomo, vykdomosios valdžios ir prokuratūros yra reglamentuojama skirtingai valstybėse narėse. Taigi, kokiu būdu jūs skatinsite deleguotojų pro, prokurorų e, vaidmenį tyriant bylas dėl finansinių nusikaltimų ir kad užtikrintumėte tai vienodai nepriklausomai valstybės narės. Ir kaip pasirūpinsite, kad nepriklausomumo reikalavimas pagal šeštąjį prokuratūros reglamento straipsnį visapusiškai būtų įgyvendinamas visais lygmenimis prokuratūroje. Dėkoju. Frage. Ich, äh, ich denke, dass. Äh Manau, kad jūsų paliestas prokuratūros savrankiškumas yra prokuratūros darbo garantas ir sėkmės garantas. Jeigu nebūtų nepriklausomumo, tai nebūtų ir sėkmės. Įžanginėme pasisakymė pažymėjau, pažymėjau kodėlgi palaikau palaikau būtent vieningą ir nuoseklę politiką, kodėlgi ji yra būtina. Jeigu teisingai supratau jūsų klausimą, tai reikia pasirūpinti, kad deleguotasis Europos prokuroras atitiktų tam tikrus nepriklausomumo kriterijus. Reglamente yra įvardinti jie, kaip sąlygos, jas turi atitikti žmogus, norintis taptis, tapti Europos prokuroru. Nepamirškime, kad Europos prokuroras bus tas žmogus, kuris kartu su kolegija išrinks tuos, kurie geriausiai atitiks nepriklausomumo kriterijus konkrečiai valstybei nariai. Atitinkamai mes išrinksime tą žmogų, kuris geriausiai atitiks tuos kriterijus. Sakyčiau, kad čia be nesvarbiausia ir lemiamą vaidmenį vaidins konkrečių žmonių patikimumas, jų įdirbis. Dėkui. Matau, ponė Stevens atvyko, tai jai pabaigoje suteiksiu žodį, kad išlaukot, iš, išsaugotumėme frakcijų pusiausvyrą. Toliau Monika Makovai, e-, EKR frakcijos vardu. Uh, mulțumesc. Uh, dacă și noastră vorbiți în limba dumneavoastră, o să vorbesc uh, și eu în limba mea. Koju. Kadangi jūs kalbate savo kalbą, tai ir aš savo gimtają kalbą kalbėsiu. Aš jūsų gyvenimo prašymę mačiau, kad e, per pastarosius aštuonerius metus jūs užėmėte vadovaujančias pareigas. Gal galėtumėte detaliau papasakoti apie savo patirtį valdymo srityje, už kiek žmonių buvote atsakingas ir kokiu biudžetu operavote. Kitas klausimas. Gal galėtumėte pateikti pavyzdžių apie sukčiavimo bylas, kur, būtų, kur sukčiavimo buvo ES lėšomis, kurias svarstėte. Gal galėtumėte pateikti tokius pavyzdžius, kur, pavyzdžiui, byla jau baigta svarstyti. Ir gal galėtumėte daugiau papasakoti apie tas bylas, kur buvo kalbėjo apie, apie žinomus žmonės ir kaip e, į tai reagavo žiniasklaida. Pone Makovei, pradėsiu nuo jūsų antrojo klausimo. Ačiū Dievui, kad su politiniu spaudimu nebuvau susidūręs arba bent jau ne taip, kaip paprastai jis patiriamas. Aš džiaugiuosi, kad savo darbe prokuratūroje galėjau dirbti pagal sąžinę ir nekovodama su politiniu spaudimu. Taip, kritikos buvo, bet ta kritika neprilygintina su tuo, ką regima kitose valstybėse ir manau, kad čia mūsų požiūrį visiškai sutampa. Aš uh, vadovauju prokuratūrai, kurioje yra 127 darbuotojai. Kokia, koks yra mūsų biudžetas, negaliu Jums pasakyti, nes už biudžetą atsakinga kita struktūra, bet galiu pažymėti, kad 14 metų einu vadovaujančias pareigas įvairiose prokuratūros struktūrose ir per tuos metus kaip vadovas išmokau štai kokį be kita ko svarbiausią dalyką. Svarbu kolegą ne tik vertinti, ne tik jį gerbti, bet ir rodyti kolegoms pavyzdį, rodyti jiems savo asmeninį motivaciją ir tokiu būdu vesti visus į priekį. Aš tikiu, kad man tai puikiai pavyko. Aš dirbu prokuratūroje, kuri tyria ekonominius nusikaltimus, taip pat kibernetinius ir teroristinius ir ekstremistinius nusikaltimus, taigi labai plati darbo sritis. Aš norėčiau uh, daugiau patinkti informacijos apie konkrečias bylas, tačiau dėja turiu tik dvi minutės. Dėkui. Ačiū. Jūsų CV tikrai įspūdingas. Beje, kiekvieno kandidato CV palieka nepaprastą įspūdį. Mane uh, domina jūsų įdirbis su Olaf jūsų karjeroje. Vieną bylą kaip pavyzdį pateikėte ir šiek tiek įspūdžiais pasidalijote, tai tikrai puiku. Tiesiog kodėlgi tik vos 50 procentų Olafo ištirtų bylų pasiekė nacionalinį teismą, mums tai kelia didžiulį nerimą, dėl to ir sukurta Europinė prokuratura. Ir mes e, pasirūpinime, kad jūs gautumėte daug įgaliojimų. Uh, Aš suprantu, kad jūsų postas nėra pats maloniausias, bet be ne vienas iš svarbiausių. Taigi, kova su sukčiavimu, lėšų švaistimu, ką reikia keisti, ką reikia daryti kitaip. Prašom. Ačiū, ponė Greslė. Jūs užduodate labai svarbų klausimą. Tai glaudžiai susijęs su naujojo Olafo reglamentu sukaupta e, bendro darbo patirtis Olafo yra tokia. Vokietijos prokuratūrai sėkmingai sekasi bendradarbiaujimas su Olafu. Olafas turi sukaupęs gausybę patirties, kaip vertinti tam tikras bylas iš europinės perspektyvos. O problema tyriant by, šias bylas priklauso nuo veikos pobūdžio, ar tai yra administraciniai, ar civilinės teisės, ar e, baudžiamosios teisės pažeidimai. Šias aplinkybės Olafas pakankamai gerai į, įvertina. Nors tikslai gali skirtis, tačiau bendras darbas e, daug padeda ir Olafo sukaupta patirtis tyriant baudžiamasias bylas nepaprastai naudinga. Jeigu mes tinkamai panaudosime Olafo patirtį ir pirmai ją perimsime tyriant baudžiamasias bylas, laimėsime labai daug. Aš žinau, kad ši diskusija siejasi su Olafo surinktų įrodymų panaudojimu baudžiamosiose bylose. Aš sakyčiau, kad tie įrodymai turi būti vertinami pagal nacionalinę teisę, kad ir kokia ji būtų. Konkrečiai negaliu pasakyti šią dienai. Vis dėlto geriausios prielaidos integruoti Olafo palaikymą, tyriant e, bylas, yra procesinių garantijų visiškas paisimas, o konkretus dalykai priklausys nuo konkrečių aplinkybių, jeigu garantijos bus išsaugotos, tai mm, bus tikrai daug pasiekta. Dėkui. Fajon, socialdemokratų atstovė. Ačiū, pirmininkė. Ar kuomet turėjote patirties svarstant sudėtingas tarp valstybinės bylas? for the microphone. Oh, okay. Ah, no. okay. Yes? Okay, <laughs> sorry. So I said one. Pradėsiu iš naujo. Ar kuomet nors svarstė investigations specifically in a supranational. Dėtingas tarp valstybinės bylas kur reikėjo ir koordinavimo, ir jurisdictional conflict. Dėrėtis tarp authorities involved. Teismų institucijų kokia jūsų manimų prokuratūros, Europos prokuratūros pridėtinė vertė ir kaip tą pridėtinę vertę jūs ketinate pademonstruoti toms valstybėms narėms, kurios dabar nedalyvauja prokuratūros sistemoje, struktūroje, tam, kad paragintumėme, paradink, paragintumėme jas prisijungti vėliau. Da der letzte Teil Ihrer Frage eine ist, die mehr politische antroji jūsų klausimo dalis yra labiau politi, ne tai čia neišsiplėsiu, bet dėl Europos prokuratūros galimybių ir įtikinėjimo galimybės, tai čia galiu pasakyti, mes turėsime įrodyti, kad daug geriau bus e, būti sistemos dalimi. Aš tyriau sudėtingas tarp valstybinės bylas Italija, Čekija ir Vokietija apėmė toks e, vienas pavyzdys, tarp valstybinis PVM sukčiavimas buvo tyriamas, tyrime dalyvavo ir Eurojustas, buvo suburta jungtinė tyrimų grupė, todėl galiu palyginti, ką reikštų tyrimo grupės darbas dalyvaujant e, Eurojustui ir kaip turėtų atrodyti prokuratūros e, vadovaujama tyrimo grupė. Tai čia pridėtinės vertės būtų tikrai daugiau. Koordinacinis darbas vyktų daug senkmingiau nei iki šiol vyko per jungtinės tyrimo grupės. Pačio tyrimo koordinavimas bus daug paprastesnis – kai dirba dvi prokuratūros ir jas palaiko nuolatinė kolegija, negu dirbama su teisinės pagalbos prašymais ir kai padeda Eurojustas. Aišku, labai sunku pakeisti vieną tyrimą kitu. Tyrimas, apie kurį kalbu, vyko sėkmingai, buvo įtarimėjai nuteisti. Tuo pat metu Reikia užtikrinti keitimas informaciją. Tai užtrunka, reikia išversti dokumentus, reikia žiūrėti į egzistuojančius sistemų skirtumus. O, sakykime, kolegos, du kolegos dirba petys pietin, bendrauja tą pačią kalbą, tai tikrai daug didesnis pranašumas, jeigu palyginsime jį su tuo tradicinė tradicinio teisinės pagalbos keliu. Dėkui. Um. Dar viena išlybė komiteto narių Helga Stevens, AKR frakcija. Užduos klausimą. Dank u wel, voorzitter. Ik wil... Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš suprantu, Eva Žiuli uždavė tą patį klausimą, kurį aš eh, buvau parengusi, todėl tiesiog uh, Ačiū už atsakymus. The, um, the Dabar biudžeto kontrolės komiteto narių klausimai. Ačiū. Norėčiau paplėtoti klausimą dėl Olafo. Įžanginėme pasisakymę paaiškintote, kodėlgi nacionalinės struktūros nepakankamai testinių veiksmų atlieka, bent jau jūs taip pristatėte, noriu paklausti jūsų nuomonės. Olafas Olafo atliekami administraciniai tyrimai. E, koks čia būtų vaidmuo, kai dirbs ir prokuratūra, koks bus Olafo indėlis, nes administracinis tyrimas skiriasi nuo baudžiamojo, procesinės garantijas visiškai kitokios. Ir ar tinkamai bus ištekliai panaudojami. Taigi, koks bus Olofo vaidmo atliekant administracinius tyrimus, kaip turės pasikeisti O Olafas, nes aš rengiu kaip tik pranešimo Olafo klausimais, taigi laukiu jūsų pageidavimų sąrašo. Puiku, kad aš galiu jums pageidavimų sąrašą pateikti, ponė e, Greslė. Pirmiausia, paprašysiu kuo daugiau etatų, tačiau nežinau, kiek galėsite pasiūlyti. Man norėtųsi tokio bendradarbiavimo, kuris užtikrintų puikų keitimąsi informaciją. Mes, aišku, galime ilgai kalbėti apie keitimąsi informaciją, sakyti, kad reikia keistis informaciją taip, kad prokuratura žinoti, žinotų, kada įsikišti. Tačiau to nepakanka, informacijos keitimasis turi vykti nuolat. Aš turiu žinoti kiekviename tyrimo etape, ką galiu padaryti. Mes juk turime užtikrinti lėšų susigražinimą. Nepamirškime, kad gali tam tikros veikos turėti tiek administracinių, tiek būdžiamųjų veikų požymių. Jeigu kalbame apie konkretų asmenį, svarbu bus susigražinti netinkamai panaudotas lėšas, tačiau aš negalėsiu to padaryti, Olafas gali tą reglamentuoti. Ir iš įmonių Olafas susigražinti lėšas gali prašyti. Iš, taigi e, yra baudžiamasis ir yra administracinis tyrimas, tarp jų gali būti sąlyčio taškų ir tą garantuos keitimasis informacija. Tikrai nėra taip, kad yra čia Olafas, čia Europos prokuratura, Olafas E, dirba, vieną dieną baigiame tyrimą ir taškas. Ne. Yra daug visokiausių aspektų, dėl to reikia keistis informaciją ir tai būtų mano didžiausias prašymas jums. Pone Lecenter, prašom. Danke, Frau Vorsitzende. Ja, Herr Ritter, eine weitergehende Frage zu Ihrem. Ačiū, ponė Riterė, dėl jūsų patirties darbą su nacionalinėmis prokuratūromis. Gal galite e, daugiau papasakoti apie tai, beje, kodėlgi manote, kad turite pakankamai gebėjimų ir po susivienijimo, gal jų įgavote, kad imtumėtės vadovauti Europos prokuratūrai. Jūs Žinote, kad dešimtajame dešimtmetyje buvo ypatinga situacija, buvo sunku pradėti dirbti naujosiuose federacinėse žemėse. Buvusioje rytų Europoje situacija skiriasi, rytų Vokietijoje skiriasi nuo vakarų Vokietijos – ten buvo daug ką pavėluota padaryti, jūs matote iš mano gyvenimo aprašymo tam tikrus dalykus, kai ką buvo galima pradėti dirbti daug anksčiau. Ir aš, pavyzdžiui, jau pakankamai anksti pradėjau dirbti tarptautiniu mastu e, Latino Amerikoje, Čilė, Paragvajus, Meksikoje konsultavau prokuratūros įkūrimo klausimais, kalbėjomės apie nepriklausomumo užtikrinimą, techninius darbo aspektus ten. Aš e, sukaupiau e, daug e, informacijos dirbdamas ir ją tikrai pasinaudosiu. Mano Pirmoji patirtis yra iš 2000-2001 metų ir prisipažinsiu, kad šiandien teikčiau visiškai kitokias rekomendacijas nei tada. Na, aš dirbu jau 26 metus ir per juos daug suvokiau ir išmokau, kaip dirba prokuratūra, kaip turėtų dirbti, daug naują išmokau, ypač darbo pasidalymas, efektyvus paskirstimas, bendradarbiavimas. Daug ką nulėmė motivuoti kolegos ir vadovavimas institucijai. Nuo šių dviejų elementų priklauso didžioji dalis sėkmės. Aišku, pamatinės sąlygos taip pat turi dėrėti. Jūs, sukurdami Europos prokuratūrą, dokumentu sukūrėte tam tikras sąlygas, kurias reikės įdėkti praktikoje. Ačiū, ponė Makovei, prašom. Uh, mulțumesc. Eu aș continua... Ačiū. E, norėčiau pratesti po to, e, kad sakėte pirmą klausimą. Jūs sakėte, kad nedaug politinio spaudimo esate patyręs. Taigi, uh, ką jūs darytumėt e, kaip Europos prokuratūros vyriausias prokuroras, jeigu, sakykime, kažkas iš 22 valstybių narių, ypač, sakykime, šitų ar, ar vidurio Europos, padarytų kažkokį politinį spaudimą jums. Frau hm. Makovei, also wie gesagt, ich bin in Pone Makovei, Labai ačiū ir už šį klausimą. Pažymėsiu štai ką. Prokuratūros esmė yra tokia. Dirbama nepriklausomai, dirbama griežtai vadovaujantis legitimumo ir teisėtumo principų ir vengiama koncentracijos į, asm, į asmenis. Tik laikantis tų trijų principų galima daug nuveikti. Tai būtų mano atsakymas jums. Aš suprantu, kad šių trijų principų gali būti nepaisoma ir ką reiks tada daryti, sunku pasakyti. Nepriklausomumas nereiškia, kad nėra spaudimo. Prokuratūra nedirba vakume. Kiekvienas tyrimas gali turėti politinės svarbos, politinių pasiekmių priklauso nuo vykdomo tyrimo. Tuo pat metu prokuroras turi suvokti, kad taip gali nu, nutikti, kad yra toks poveikis. Tačiau suvokdamas jis turi neprisitaikyti, bet e, nuo, nuo to apsiginti ir išlikti tvirtiems. Ir labai gerai, labai gerai suprantu ir labai gerbiu tuos kolegas, kurie patiria spaudimą ir jį atlaiko, kurie rodo asmeninį pavyzdį, ką reiškia nepriklausomas prokuroras. Na, jeigu būtų čia normalus ar eilinis posėdis, tai būtinai jums papločiau. Masali. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už jūsų atsakymus į klausimus raštu. Tikrai jų mm, galima tik susižavėjimą išreikšti dėl jūsų biografijos iš 26 metų. Tikrai profesinė karjera įspūdinga. Jūs sakėte, kad jūs turite darbo Solofo patirties. Uh, Ir kalbant apie bendarbiavimą tarp Europos prokuratūros ir Olofo, manau, kad tai yra didžiulis prioritetas ir labai svarbu, kad ateityje toks bendarbiavimas nesukurtų kažkokio veiklos sulėtinimo ar ginčių dėl kompetencijos. Taigi norėčiau plates, plačiau, kad jūs pakalbėtumėt, kaip jūs įsivaizduojate tokį bendarbiavimą, ypač mm, informacijos perdavimą ir komunikavimą tarp šių institucijų dviejų. Mano frakcija visuomet pasisakė už centralizuotą Europos Europos prokuratūra. O dabar mm, numatoma Europos prokuratūra turės tokią hybridinę dviejų ligmenų, centralizuotą ir decentralizuotą ligmenų struktūrą. Ar jūs negalvojate, kad tai trukdys e, užtikrinti efektyvumą? Kaip jūs galvojate, tokia hybridinė struktūra veiks? Ir dar vienas klausimas, kaip jūs sukursite tinkamus komunikavimo kanalus, kad būtų sparčiai ir efektyviai keičiamasi informacija tarp Europos deleguotojų prokurorų ir nacionalinių institucijų institucijų, kurios dirba toje srityje. Also, Pradėsiu nuo jūsų paskutinio klausimo. Bendradarbiavimas įmanomas tik tada, kai egzistuoja informacinė sistema, kuri užtikrina prieigą prie informacijos tiek nuolatiniai kolegijai, tiek deleguotojam prokurorui. Reikia kanalo, per kurį vyktų keitimasis informacija. Kitaip neįmanoma. Jūsų pirmasis klausimas tai dėl in, sprendimų pareimimo struktūros. Taip, ji sudėtinga, tačiau aš manau, kad tokia struktūra padės užtikrinti daug nuoseklesnę sprendimų prieimimo procedūrą negu bandymas susitarti dėl vieno lygio Europos prokuroro. Diskusijos būtų užtrukusios 20 metų ir neaišku, kai būtų pasibaigusios. Mums reikia žinoti e, nacionalinės ypatybės, kaip vyksta nacionalinės procedūros, kaip teismai dirba ir tokiu būdu dirbti sėkmingai. Tai yra daug veiksmingesnė sistema nei, kurie, nei sukurti tik vieno lygio europinę baudžiamo persiekimo struktūrą. Nors tokia vertikali struktūra iš pirmo žvilgsnio atrodo patraukliai ir gerai, tačiau praktikoje ši dviejų lygių sistema atrodo daug geriau. Paimame iš kiekvieno lygio tai, kas geriausia ir apjungiame. Dėl keitimos informacija ir Olafo čia jau atsakiau. Viskas turi veikti taip, kad informacija būtų uh, perdodama ir realiai jie būtų keičiamasi. Tikrai nėra taip, kad būtų sausai informuojama per vieną ar kitą tyrimą, bet ir apie jėgą kitas detalės. Jávor. Köszönöm szépen, elnök asszony, és üdvözlöm Liter urat a meghallgatáson. Két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik, hogy továbbra is több tagállam Uh, tra no, no translation. No translation. Iškilo techninių problemų. In English. Tuomet aš kalbėsiu angliškai. Aš norėčiau užduoti du klausimus. Vis dar yra valstybių narių, kurios neprisijungė prie Europos prokuratūros. Ką jūs ketinate daryti, pažiūrėjau, jeigu bus tyrimas, kur nusikaltimas, sakykime, yra tarp valstybinio pobūdžio per, per valstybių sieną ir kai kurias tyrimo dalis, sakykime, reikia atlikti tose valstybėse, kurios neprisijungė prie Europos prokuratūros, kur Europos prokuratūra negali tiesiog įvykdyti tyrimo. Tai ką jūs darysite? Ir ir, sakykime, kai eina kalba apie tokias bylas, ką jūs darysite, jeigu tyrimas turės, baudžiamasis, baudžiamasis bylos tyrimas turės būti vykdomas tose valstybėse, kurios neprisijungia prie Europos prokuratūros. Antras klausimas. Uh, Daug kalbama apie keitimas informaciją tarp Olafo ir Europos prokuratūros. Tačiau, vertinant Olafo patirtį, kartais matome, kad e, didžiulė problema yra keitimasis informacija tarp valstybių narių ir valstybių narių institucijų ir Olafo. Ir taip gali būti ir su Europos prokuratūra. Taigi, ką jūs darysite? Pavyzdžiui, jeigu išsiaiškinsite, sakykime, kad kažkuri valstybė narė ar valstybės narės um, e, sistemingai nepateikia reikiamos informacijos Europos prokuratūrai. Palėtėte labai svarbu klausimą. Įžanginėme žodėje sakiau, kad be informacijos iš valstybės narės prokuratura nieko neveiks. Informacija ar iš nacionalinės valstybės, ar iš es institucijų, agentūrų, prokuratura e, nieko nepadarys, rankos surištos. Todėl sistemą reikia ne tik sukurti, bet ją ir įgyvendinti. Ji turi veikti. Tuo pat metu reikia sukurti galimybių primti informaciją ir iš trečiųjų asmenų ar šalių, pavyzdžiui, informatorių, kurie žino, kokia yra padėtis. Tokia informacija turi pasiekti prokuratūrą. Pati prokuratūra gali ne tik perimti valstybės narės pradėtą tyrimą, bet ir savo iniciatyvą jį pradėti. Tačiau informacijos gavimas yra svarbi aplinkybė. Dėl darbo su neprisijungiusiomis valstybėmis narėmis, tai čia svarbu, kad Eurojusto galimybės būtų išnaudojamos – nes Eurojustas turi kompetenciją dėl tokių baudžiamųjų bylų, nors tokios kompetencijos neturi Europos prokuratūra. Tokiu atveju būtų sukurta jungtinė tyrimo grupė, Europos prokuratūra, Eurojustas ir nedalyvaujanti valstybė narė. Jie, jos leistų koordinuoti tyrimus ir užtikrinti, kad sąjungos finansiniai interesai būtų ginami be jokių spragų. Aš tikrai norėčiau čia atskirų teisinų priemonių būtent jūsų minėtoms situacijoms. Dėkui. Madame la Présidente, merci. Monsieur Ritter. Čia pirmininkė, ponia Ritter, turiu du klausimus. Visų pirma, per ilgą karjerą ar Mes tai susidūrė su politiniais, finansiniais reikalais, bylomis ir e, persiekimu dėl to. Antras dalykas, jūs išreiškite susirūpinimą dėl politinio spaudimo, kuris gali būti daromas prokurorams valstybės narėse. Ir Mm, Pone Kovės, kita kandidatė yra savo valstybės, vyriausybės aktyviai užsipuolama. Tai ką Jūs galvojate apie tai ir mm, ačiū už Jūsų atsakymus, jeigu atsakysite į mano klausimus. Atsakysiu trumpai. Pirmas klausimas. Ar tyriau politikus, kurie ėjo politinės pareigas. Taip, prieš e, žmonės einančias politinės pareigas, tačiau politinio spaudimo, kaip tą paprastai suprantame, nepatyriau. Dėl padėties kitose valstybėse ir kitų kandidatų situacijos. Aš noriu pabrėžti, kokia didelė garbė man priklausyti tam kandidatų ratui, kuriai priklauso ir ponia Kovesi, aš labai ją gerbiu, gerbiu jos atliktą darbą. Todėl e, apie kitus du kandidatus galiu pasakyti, kad man didelė garbė būti tarp jų kaip vienas iš kandidatų. FDD atsisakė savo klausimų, taigi ponė Peterda. Prašom. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja chciałam częściowo powrócić. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau sugrįžti prie to, ką ponas Javor sakė, kad ne visos ES valstybės narės prisijungia prie Europos prokuratūros Taigi, aišku, kils klausimai dėl bendarbiavimo su valstybėmis narėmis, kurios neremia šio projekto ir, ir tikrai bus įdomu matyti, kokia bus situacija. Taigi aš noriu paklausyti dėl tų valstybių narių, kurios nenori prisijungti prie Europos prokuratūros. Jos pareiškia, kad Europos prokuratūros sukūrimas iš esmės iš nacionalinių prokuratūrų atima dalį nepriklausomumo. Taigi mano klausimas yra toks, ar jūs išvelgėte čia kažkokios tai rizikos nacionalinėms prokuratūroms? Ir kaip jūs galėtumėte atsakyti į štai tokį būkštavimą, kurį kiti išreiškia? Nežinau, ar sukūrus Europos prokuratūrą su tokiu nepriklausomumu, kaip įtvirtinta dokumentuose, galėtų apriboti nacionalinės prokuratūros veiklą. Kompetencijos sritis labai atskiro, ats, atskiros, ta takoskira ryški, bei Europos e, prokuratūra dirba savo kompetencijos rėmose, kurie yra nustatyti, viskas apibriešta labai aiškiai, atsiskaityti privalome taip pat ir jums. Tai net nežinau, kaip gali Europos prokuratūra riboti nacionalinės prokuratūros darbo atvirkščiai. Man sunku įsivaizduoti, kaip tas yra įmanoma ar net įsivaizduotina. Dėkui. Noriu padėkoti biudžeto kontrolės komiteto vardu už jūsų atsakymus. Didelė garbė su jumis susipažinti. Dėkuoju parlamentarams už klausimus, dėkuoju ponui Riteriui už tai, kad dalyvavote šiandienos klausimuose. Noriu pasakyti, kad po šių klausimų įvyks įvertinimas, aišku, visų kandidatų. Um, ir visiems nariams pateiksiu informaciją, kad įvertinimas mm, bus po to, kai visi nariai e, pasisakys. Ir ten rašte yra pasakyta, kad bus ir biudžeto kontrolės komiteto pozicija įtraukta, mes palaikysime glaudžius ryšius. Labai ačiū Jums už dalyvavę klausimuose. Dabar mm, kitas kandidatas ateis greičiau, jie jau uh, um, pakely, taigi netokia ne ilga bus galbūt pertrauka. Aš taip suprantu, kad jau po minutėlės e, kandidatas atvyks. colleagues. Just again, the, the, the point I was making about movement and so on, thank you. Kolegos, vėlgi priminsiu tą patį, kas. Appreciate it, thank you. So, Kolegos, ką pirmai sakiau dėl judėjimo salėje, labai prašau visus susėsti. Dabar pasveikinsime Jean-François Bonnet Vėlgi, ta pati informacija, kurią jūs jau girdėjote, bet mm, kad ir kandidatas, kuris pirmą kartą, aišku, atvykęs, kad išgirstų, aš pakartosiu informaciją, kandidatas visų pirma turės 7 minutės įžangos kalbai, po to bus klausimų atsakymų dalis 63 minučių, 14 klausimų užduos lybė, komiteto nariai 7 klausimus užduos biudžeto kontrolės, komiteto nariai kiekvienas klausimas atsakymo Mm, laikas bus 3 minučių, 1 minutė klausimai, 2 minutės atsakymai. Prašau e, turėti omenyje, kad labai griežtai reikalausiu laikytis pasisakymo laiko, kitaip nespėsime, neužteks laiko paskutiniam kalbėdojui. Taigi, mm, tur, matysite ekrane laiką, prašysiu labai griežtai laikytis. Vertimas yra Mm, užtikrintas, taigi galite kalbėti gimtą kalbą ir prašom turėti omenyje, kad reikėtų nekalbėti greitai. Ir mm, iš karto suteiksiu žodį ponui Mone septynioms minutėms įžangos kalbai. Prašom. Ir sveikiname komitete. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Norėčiau išsakyti tokią mintį. Uh, Vienas iš Europos parlamento buvusių pirmininkų, Klaus Hensch, prieš 23 metus, 6 metais pirmą 96 metais pirmą kartą iškėlė Europos prokuratūros mintį. Ir šiandien aš kreipiuosi į Jūs, gerbėjami parlamento nariai, pasiremdamas dvigumą patirtimi visų pirma Europos teisėjo ir patyrusio prokuroro. Um, uh, patirtimi galiu pasidalyti. Tikrai didelę dalį savo gyvenimo paskyriau virš 20 metų Europos e, reikalams ir prisidėjau prie Europos kūrimo, nes du kartus man buvo pavesta kurti arba prisidėti prie dviejų pagrindinių e, e, teismų, Europos teismų bendarbiavimo projektų. Tai buvo Eurojusto gimimas. Aš iš, Euro, iš Prancūzijos esu <clears throat> pasiūstas atstovas ir taip pat prie Europos teismų bendradarbiavimo priemonės prisidėjau. Esu patyręs šioje srityje 32 metus dirbau ministerijoje iš jų 14 metų kovojau su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais visose sritise, visais mastais. Reikia kalbėti, aišku, apie mokėjimų srities sukčiavimą, bet taip pat sukaupiau patirties ir, ir todėl man buvo pavestos daug sudėtingesnės bylos. Tai yra ir PVM sukčiavimas, pinigų plovimas, nu, organizuotas nusikalstumumas, korupcija, piknaudžiavimas, siekiant užvaldyti viešai turtą kartą ir dešimt metų savo karjeros paskyriau ir, ir dabar dirbu. Uh, kaip prokuratūros vadovas, buvau Respublikos prokuroras teritorinės prokuratūros ir dabar esu generalinis prokuroras atsakingas už regioninės prokuratūros darbą. Taigi turiu tokią dviejopą patirtį, kurią ir norėčiau, e, tą dvigubą patirtį panaudoti dirbdamas Europos prokuratūroje. Ir Mm, iš tikrųjų galiu kalbėti ir apie teismų visą patirtį, kuri labai keitėsi, labai daug daugia kalbėje, daugia kultūrėje aplinkoje esu labai daug dirbęs ir galiu pasitelkti įvairiausias priemonės ir tikrai galėsiu su apjungti Europos prokuratūros prokurorus į vieningą komandą, kuri galės glaužiai bendarbiauti ir efektyviai dirbti. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu, užti, siekiant užtikrinti nepriklausomumą, objektivumą, pagrindinių teisų gerbimą ir, aišku, etikos principų laikymasi. Tam, aišku, reikia pasiremti konsensusu, um, diplomatijos priemonėmis ir visuomet, ponios ir ponai, labai svarbu kalbėti apie ryštingumą, kuris turi būti svarbiausias pro, vyriausio prokuroro bruožas. Ponios ir ponai, mano nuomonė, Europos prokuratura turės nuo pat pradžių imtis trijų užduočių. Um, Europos prokuratūrai visų pirma reikia užtikrinti gerą reputaciją kaip nauja tarp, Europinė institucija kuri dirbs tarp Europos nacionalinių teisės saugos teismų institucijų. Um, jos pagrindinė atsakomybė, Europos vyriausio prokuroro atsakomybė yra vadovauti Europos prokuratūrai, kad mm, ji um, sustiprintų savo legitimumą ir tai yra, aišku, prielaida užsitikrinant aukštą reputaciją. Um, Europos prokuratūrai antrą reikia įtikinti, įtikinti 22 dalyvantės valstybės narės bendradarbiauti su Europos prokuratura ir perduoti bylas, kurios šiaip patektų į jų kompetenciją. Prokuratura taip pat turės, Europos prokuratura turės įtikinti ir šešias nedalyvaujančias Europos prokuratūros darbe narės, kad jos padėtų Europos prokuratūrai dirbti, kuomet to reikės. Kitos Europos agentūros institucijos taip pat turi būti įtikintos. Aš kalbu apie Olaf, Eurojust, Europolą ir pagrindinį ir labai svarbu užtikrinti glaudžia, glaudžius ryšius tarp šių keturių institucijų, tame tarpe Europos prokuratūros, nes vis reikia pasiremti tarpusavio pasitikėjimu. Europos prokuratūra taip pat m, mm, turės ir naujas perspektyvas atverti e, Europai. Mes žinome, kad demokratijos pamatas yra ginčiamas, kvestionuojamas bent keliose Europos, valstybės, Europos Sąjungos valstybėse narėse, tai yra itin aktualu. Ir reikia labai efektyviai kovoti prieš, um, kovoti su Europos finansiniams interesams kenkiančia nusikalstama veika, su visų su visa nusikalstama veika, korupcija ir Europos prokuratura, aišku, bus nauja demokratinio pasitikėjimo kūrimo priemonė. Ir pabaiga, ponios ir ponai, labai trumpai. Apie Konrado Adenauerio tiltą aš norėčiau prisiminti kanclerį Adenauerį bei jo žodžius. Jis sakė, pasaulio istorija yra visoma to, ko galėjome ir išvengti. Kuriant Europos prokuratūrą, susidurėme su milžiniškais uh, iššūkiais. Tuo pat metu yra ir didžiulės galimybės. Galimybė sukurti naują instrumentą, kuris sustiprins pasitikėjimą demokratiją. Ponios ir ponai, jokiais būdais mes negalime praleisti šios galimybės. Mes esame įsibareigoję savo piliečiams. Privalome ją išnaudoti. Thank you very much, uh, Monsieur Bonner. We now... Pone Bonner, pradėsime nuo klausimų. Pirmiausia, EPP, ponas Engel, vieną minutę. Merci, Claude. Ačiū, Klod. Pone Boner, jūsų pavardė tokia pati kaip ir mano buvusio licėjus direktoriaus, tai iš tiesų čia jaučiu tam tikrą šiltą ryšį su jumis. Norėčiau užduoti Jums klausimą. Jūs kalbėjote apie tas narės, kurios dalyvauja sistemoje ir tas, kurios nusprendė nedalyvauti prokuratūros sistemoje. Taigi, norėčiau pasakyti, kad yra priežasčių, kodėl valstybės nusprendė nedalyvauti šioje sistemoje. Čia nėra prisidengiama tik tai nacionalinio suverenumo ar kitais klausimais ar argumentais. Aš norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, kad ši institucija galėtų pirmiausia pasinaudoti savo autoritetu ir įtikinti tas valstybės, kurios dar to, to nepadarius prisijungti, prisijungti prie sistemos ir taip pat kaip autoritetu būtų galima pasinaudoti tam, kad pavyzdžiui, Rumunijos valstybė nedarytų spaudimo Rumunijos kandidatei e, eiti šias pareigas ir kad tokių dalykų išvengtumėme, aišku, ir ateityje. Dėkoju. Poner, dvi minutės. Aš atsakysiu Jums štai kaip. Pirmiausia, į pirmąjį Jūsų klausimą. Europos prokuratura turi įrodyti, kad yra reikalinga. Ji turi įrodyti paje, esanti pajėgi kovoti veiksmingai su visais pažeidimais, kurie pakenkia ES finansiniams interesams. Štai kur daugiausia dėmesio reikia skirti, kalbant apie prokuratūros misiją. Aš nekalbu apie kitus pažeidimus. Man ir, pažiūrėjau, ir korupcija, ir socialiniai nusikaltimai, organizuoti nusikalstamumai, nusikaltimai irgi yra labai reikšmingi, bet svarbu, kad tai būtų siejama pirmiausia su pažeidimais, kurie pakenkia ES finansiniams interesams. Tai yra pagrindinis tikslas. Ir taip pat prokuratura turi įrodyti esanti pajėgi kovoti su tokiais pažeidimais ir rodyti pavyzdį šešioms kitoms valstybėms narėms, tam, kad jos palaipsniui irgi savo pavyzdžių prokuratūra galėtų įtikinti jas prisijungti prie sistemos. O antrasis jūsų paliestas aspektas, aš norėčiau pasakyti, kad tai yra tokia situacija iš tiesų, kuri yra labai svarbi, kalbant apie prokuratūrą ir vyriausiai prokurorą. Ir pagrindinis dalykas, vyriausiam prokurorui turėtų būti tas reglamentas, tas tekstas. Ten yra ir aiškiai apibrėžiama misija, tai yra teisinis pagrindas mums veikti. Ir labai svarbu, kad prokuratūra naudotųsi šiuo tekstu ir tokiu būdu užtikrintų savo nepriklausomumą. O Europos finansų ministerijos uždavinys ir būtų užtikrinti tokį ne, gerbti tokį nepriklausomumą ir kad tai būtų kaip ir užkrečiantis pavyzdys, kalbant apie visas valstybės narės, jūs minėjote vieną, bet gali pasitaikyti ir kitų tokių atvejų. Ačiū Socialdemokratų frakcijos vardu, viena minutė poniai Sipel. Ačiū, ponia Bonat. Turint omenyje, kad jūs, mūsų valstybės narys egzistuoja labai skirtingos teismų sistemos, gal galėtumėte paaiškinti detaliau, kokiu būdu jūs ketinate laikytis visų reikalavimų kurie yra keliami vyriausiam prokurorui, kaip numatyta 14 reglamento straipsnėje. Straipsnėje ir konkrečiai cituoju, kad jūsų nepriklausomumas nekelia jokių abejonių ir kad jūs turite visas kvalifikacijas, kurios yra reikalingos tokiam paskirimui į aukščiausią vyriausiai teismo ar prokuratūros postą jūsų atitinkamoje valstybėje narėje. Dėkoju už klausimą. Du pagrindiniai dalykai čia yra nepriklausomumas ir reikalavimai. Ir aš pradėsiu nuo pastarosios minties. Aš sakyčiau, kad kalbant apie reikalavimus, kaip jau ir sakiau prieš kelias minutės, aš turėjau įvairių pareigų Prancūzijos prokuratūros sistemoje. Pirmiausia, dirbau kaip jaunas prokuroras, vyresnysis prokuroras, vėliau ir turėjau pasinaudoti visomis priemonėmis, kurios e, suteikiamos prokuratūrai Prancūzijoje, kad galėčiau atlikti šią veiklą. Ir dabar generalinis prokuroras e, Prancūzijoje, kaip ir kitose šalyse, eina aukščiausias pareigas e, prokuratūros sistemoje. Taigi, aš pradėjau nuo jauno prokuroro, po to vėliau dirbau prokuro, prokuroru Europoje, dirbau su kitomis Europos e, prokuratūromis ir dabar kaip vyresnysis prokuroras aš manau, kad tenkinu visus reikalavimus, kurie yra išdėstyti e, Europos prokuratūros reglamente. Kalbant apie nepriklausomumą, kartais mes mums keliami klausimai. Sakoma, kad Prancūzijoje bent jau ankstesnė sistema buvo labai hierarchiška. Tai reiškia, kad teisingumo ministras galėjo praeitįje teikti nurodymus generaliniam prokurorui ir vyriausiam prokurorui. Sistema pasikeitė, jau šešerius metus taip nėra ir teisingumo ministras daugiau jau negali teikti nurodymų tam tikrais atvejais prokurorui. Tai yra didžiulis mūsų kultūros pokytis, kalbant apie prokuratūras ir jų sistemą Prancūzijoje ir galiu patikinti, kad kartu su jaunesniaisiais prokurorais mes iš tiesų dirbame atsižvelgdami absoliučiai šią naują kultūrą. Dėkoju, kad riboju Jums kalbėjimų laiko, bet taip yra su visais kandidatais. Helga Stevens, sakė, ar vardu prašau. Dank u wel, voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, ponė kandidatė. Jūs kalbėjote apie sudėtingą santykį savo rašytiniuose atsakymuose tarp EPPO e ir nedalyvaujančiųjų valstybių. Gal galite išsameu įvardinti, e, pirmininkas nutraukia kalbėtoje, panašu, kad nebuvo vertimo į vieną iš kalbų. Gal galite savo pasisakymą pradėti nuo pradžios. Prašoma, jeigu galite, pradėkite pasisakymą dar kart nuo pradžios. Jūs savo rašytiniuose atsakymuose kalbėjote apie sudėtingą santykį tarp EPPO ir nedalyvaujančių valstybių. Gal šiek tiek pagilinkite savo atsakymą. Uh, Taip pat norėčiau išgirsti, kokių galimybių e, turės prokuratūra tirti bylas nedalyvaujančiose valstybėse, nes tai buvo politinis sprendimas neprisijungti prie EPPO, labai gali būti, kad egzistuos politinis e, spaudimas tokiuose tyrimuose nedalyvauti ir jos kažkaip trukdyti. Ačiū už atsakymą. Thank you, Helga. Sorry for the interruption. Helga, atsiprašau už nesklandumus, ponia Bonė. Ačiū. Tikrai svarbus klausimas. Labai svarbu suvokti ir į šią aplinkybę. Gal šiek tiek sutrikdysiu vertėjus, bet spontaniškai tiesiog sureagavau jūsų kalbą. Taigi, be jokios abejonės, kalbėjote apie nedalyvaujančias valstybės ir iš tiesų yra tam tikrų taisyklių, reglamentų, pagal kurios numatyta, kad tos valstybės, kurios nedalyvauja, yra siejamos su kitomis valstybėmis bendradarbiavimo saitais. Ir deleguotieji prokurorai taip pat, kas yra prokuratūros esmė valstybėse narėse, uh, turi pasirūpinti, kad būtų užtikrinamas Europinis teismų bendradarbiavimas, ar tai būtų e, prokuratūros e, pateiktas, e, pateiktas orderis arba reikalavimas, kad tai vyktų visoje ES, įtraukiant ir nedalyvaujančias valstybės narės. Šiek tiek sudėtingesnis klausimas buvo užduotas ir aš pabandysiu pasirūpinti tuo, kad komisija galėtų išsiaiškinti, ar nereiktų čia papildomos priemonės, kuri būtų siejama su Europos prokuratūra. Ir traukiant nedalyvaujančias valstybės, aš manau, kad tas klausimas dar nėra, jį dar nėra galtinai atsakyta. Ir čia, aišku, gali būti gal kilti ir teisinių kažkokiu tai problemų ir klausimų, bet labai svarbu, uh, kad tas būtų padaryta ir aš iš tiesų e, prioriteto tvarka bandysiu pasirūpinti, kad prokuratūra sugebėtų dirbti visapusiškai su tomis nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis. Ir norėčiau priminti, kad Eurojustas irgi yra ta priemonė, kuri prireikus leidžia, gali įveikti tokius sunkumus, nes e, turi būti užtikrinamas 28 valstybių narių vientisumas ir integralumas. Dėkuoju. Have, um, Eva Žoly. Toliau žodis Evai Žoly, Žalių frakcijos vardu, prašau. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkas. Atsiprašau, Eva. But um, for the Audi group, Natalie Griesbeck, please. Natalie, sorry. Merci, euh, Président. Kad sera posée en kad Nathalie Griesbeck. Et euh, donc, elle n'est pas très éloignée de, de la question de, de ma collègue Elga Steven. Mm. Euh, Elgas Zelaskivens apie tai kalbėjo savo pasisakymą, jūs minėjote apie savo gebėjimus pasitelkti visas priemonės, dirbti e, tinkle. Ir aš norėčiau pakalbėti apie Europos prokuratūros darbą ir tų, tų valstybių situaciją, kurios nedalyvaus e, Europos prokuratūros darbe. Kaip jūs panaudosite? E, deleguotusius atstovus kiekvienoje valstybė narėje, kaip juos įtrauksite į darbą, kad pasiektumėte, kad e, nedalyvaujančios prokuratūroje valstybės netrukdytų prokuratūros darbui ir kaip jums e, pavyks viską apriepti. Kitas trumpas klausimas rengiant e, prokuratūros reglamentą buvo baiminamasi, kad tai nėra pakankamai europinio masto institucija ir kad e, paskirius deleguotusius prokurorus vis dėlto jų darbė dominuos nacionaliniai interesai. Kokių priemonių savo darbę rengėte simtis, kad užtikrintumėte, kad prokuratūra dirbtų tikrai kaip europietiška prokuratūra? Ačiū. Pone parlamento narę kalbant apie bendradarbiavimą su Eurojustu, tai bus labai svarbi darbo dalis, nes Eurojustas yra natūralus Europos prokuratūros partneris. Mes žinome e, Eurojusto gebėjimus, e, plataus rezonanso tyrimus, e, kad e, Eurojusto kompetencijos apima visą Europos teritoriją. Be to, Eurojustas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su kitomis šalimis. Kalbu, kalbame apie labai platų bendradarbiavimą. E, yra bendradarbiavimas su Norvegijos, Amerikos paskirtaisiais deleguotaisiais prokurorais ir tai e, papildys dar visą e, veiksmų, visas veiksmų galimybės. Taigi, įtrauks, reikėtų įtraukti ir Eurojustą, ir užmėgsti labai glaudžius ryšius su tais atstovais, su tais darbuotojais, kad atsirastų bendarbiavimo ašis ir būtų sukurti bendarbiavimo kanalai ir kad nebūtų, tai nebūtų darbo dubliavimas, reiktų išvengti užduočių dubliavimo, bet viską sutvarkyti nuosekliai. E, ir reikėtų, pavyzdžiui, draugė su Eurojusto prireikus teikti bendras tyrimų komandas. Toliau, Euro, Europos prokuratura ir e, deleguotieji nacionaliniai prokurorai. Tas klausimas man ypač įdomus. E, reglamente numatoma galimybė e, paskirti deleguotą į nacionalinį prokurorą šalyje, kuris liktų ir nacionaliniu prokuroru, arba paskirti vien tik tai Europos prokuratūros uždantis vykdantį prokurorą. E, E, valstybės narės apsispręs, ar jos nori, pas, kaip, kokį atstovą jos nori paskirti. Nes gali iškilti kai kuriais atvejais sunkumų, e, taip pat kai kurių niuansų ir tų visų, tų visų klausimų sprendimas bus patikėtas vadovaujančiam tyrimui prokurorui. Pirmininkas, atsiprašau, dabar žodis Evai Žoly. Ačiū, ponė. Generalinį prokurorą norėčiau kad pakomentuotumėte galimybę laikui bėgant išplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, kad ji galėtų tirti terorizmo nusikaltimus ir aplinkos sauginės ryties nusikaltimus. Taip pat noriu paklausti, kaip jūs, kaip pro, generalinis prokuroras, gal čia kalbu apie nepriklausomybės užtikrinimą e, ir apie jūsų tik jūsų statusą, jūsų poziciją šiuo požiūriu, nes, kaip žinome, Paryžiuje buvo iškilę kai kurių niuansų susijusių su tam tikrų bylų tyrimu. Taip pat noriu paminėti Panamo skandalą ir e, kai kuriuos į viešumą iškilusius dokumentus, kurie susiję su jūsų vykdytais tyrimais. Ačiū, ponia parlamento narė. Jeigu kalbame apie prokuratūros e, įgaliojimų išplėtimą, E, žinau, kad jūs e, norite išgirsti atsakymą į šį klausimą. Europos prokuratūros e, pobūdis tarsi tai numato, kai, kaip, pavyzdžiui, kai lėktuvas pakyla, pa, pa, siekia tinkamą aukštį ir gali jau tinkamai skristi, tai tas pats nutiktų ir šio, šioje prokuratūroje, pro, šios prokuratūros kūrime, kaip numatyta Lisabono sutartyje bet turėtume veikti išmintingai ir viską daryti žingsnis po žingsnio. E, manau, kad reikia pro, Europos prokuratūrai suteikti galimybę įsibėgėti, pakilti į orą, į pasiekti tinkamą greitį ir paskui apsispręsti, kaip elgtis toliau. Manau, kad tai klausimas pamastymams. E, terorizmo nusikaltimai galėtų būti E, sritis, kur reiktų įsivaizduoti, nu, numatyti papildomus įgaliomis bei aplinkosaugos nusikaltimai. Tekste prokuratūros reglamente kalbama apie įvairaus pobūdžio sudėtingus, sunku, sunkius tarp valstybinius nusikaltimus. Ir aš net mečiau nei vienos galimybės. Toliau jūsų klausimas apie nepriklausomybę, ne, savar, nepriklausomumą bei Panamos skandalus, skandalą. Mano atveju buvo viskas labai skrupulingai išnagrinėta, kai kurių kitų bylų tyrimas dar vyksta. Ir noriu pasakyti, kad šiandien generalinis prokuroras labiau e, nei teisingumo ministras e, privalo e, prižiūrėti prokurorų, ma, tarp, šiuo atveju mano įgaliojimams e, patikėtų prokurorų darbą ir tai ir darau kaip generalinis prokuroras. Toliau Roberta Metsola APP vardu. Pirmininkas, atsiprašau, aš tikrai dar kartą suklydau Barbara Spinelį, guoja e frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, Daktarė Boner, aš norėčiau pasakyti, kad aš neturiu, neturiu jokio abejonių dėl jūsų uh, savarankiškumo, bet uh, turiu rimtų abejonių dėl nacionalinių prokuratūrų uh, nešališkumo ir nepritariu tam, kad jūs nepaprastai teigiamai įvertinote lab, uh, e, padėtį Prancūzijoje ir sakėte, kad prokuratūra yra visiškai nešališka. Aš norėčiau sužinoti štai ką. Uh, kokių konkrečių priemonių reikia tam, kad mes galėtume reaguoti į nepankam, nepakankamą prokuratūrų uh, savarankiškumą tam tikrose šalise. Ir nepakanka vien čia kalbėti apie tai, kad reikia e, tai rodyti pavyzdį, reikia de, kurti deramą de aplinką, mokėti ūsienio kalbas ir taip toliau. To neužtenka. Neužtenka, kai sakoma, kad reikia turėti ir uh, diplomatinių įgūdžių. Ne, aš iš prokuroro tikrai uh, nenoriu tikėtis jokių diplomatinių gudrybių. Dėkuoju. Sì, grazie per la questione. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą, gerbimojo parlamento narė. Aš manau, kad Europos prokuroras uh, turi turėti labai daug įvairių įgūdžių, tarp jų ir diplomatinių įgūdžių. Jūs kalbėjote apie savarankiškumą ir savarankiškumas nėra dalykas, kurį galima kažkaip reglamentuoti. Kai kalbame apie Prancūzijos prokuratūros savarankiškumą, aš galiu Jums pasakyti, pasikeitė mentalitetas ir jau, jau stebinime tą 16 metų ir aš sakau tą kaip žmogus, kuris yra dirbęs šioje sistemoje. Ir dabar kalbėdamas apie savo asmeninę poziciją, jei aš vadovausiu Europos prokuratūrai ir jums yra uh, uh, žinoma, kad uh, Man dabar yra 58 metai, de, de, jei aš bū, būsiu paskirtas, aš dirbsiu 7 metus ir po to man suės 65 metai. Ir aš galiu Jums patikinti, kad kai man jau bus tiek metų, aš tikrai nieko nenori, nesitikėsiu iš Prancūzijos a, a, valdžios atstovų. Vadovaujantis pareigūnas kiekvieną dieną turės dirbdamas ir bendradarbiaudamas su Europos prokuratūru turės e, stebėti e, nuolat, kaip vyksta darbas. Ir jei paaiškėtų, kad e, kažkas elgesi nešališkai, tuomet Europos prokuratūros vadovas, beje, kaip ir iš, aš žinau iš savo patirties Eurojuste, turėsimtis veiksmų. Ir, pavyzdžiui, Eurojusto metinėje ataskaitoje visi tokie atvejai yra paminėti. Ir gerbėmiai Europos parlamento nariai, aš taip pat turėsiu atsiskaityti ir jums. Ir jei jūs turėsite kažkokių pastabų dėl nešališkumo, jūs galėsite apie tai mums pranešti. Dėkuoju, Roberto Metsola, EPP. Dėkuoju. Bet to, ką jūs jau pasakėte mums, gal jūs galėtumėte šiek tiek įsame mums papasakoti apie tai, kaip kokias da, da, žinomas da, rezonansinės bylas jums yra tekę tirti. Gal galėtumėt papasakoti apie tas bylas, kurios susilaukia visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. Mes žinome apie tai, kad yra buvę tokių bylų, kai kartais prokurorai atsisakė imtis kokiu nors veiksmu ir atsisakė vykdyti baudžiamai persekiojimą. Kaip jūs tokiu atveju, pavyzdžiui, elgtumėmės su tokiamis valstybėmis narėmis? Ir žinome, kad nusikaltelių gaujos. Uh, taip pat da, nemažai, da, ką daro tam, kad pas, pasipelnytų iš ES lėšų. Dėl žiniasklaidos galiu Jums pasakyti, kad eidamas pagrindinių prokurorų pareigas sukaupiau nemenką patirtį darbą su žiniasklaida. Man yra tekę tirti bylą, kurios pagrindinis kaltinamasis buvo da, aukšto rango da, uh, valstybės tarnautojas. Su juo aš turėjau susitikti kiekvieną savaitę prefektūroje. Tai yra to, tokio aukšto lygio da, a, miesto ar regiono valdžios a, institucija. Ir aš, turėjau, ar, aš tyriau šio tarnautojo veiklą susijusią su piknaudžiavimu savo įgaliojimais ir žiniasklaida labai domėjosi šią e, bylą. Taigi, vykdydamas e, tyrimą, aš nuolat turėjau atsižvelgti į tai, todėl turėjau elgtis nepaprastai objektyviai. Turėjau viską labai gerai, tinkamai išnagrinėti, visus argumentus už ir prieš. Taigi aš dirbu ir kaip prokuroras, ir kaip žmogus, kuriam tenka bendrauti su žiniasklaida. Ir akivaizdu, kad ir ACP ir kolegija turės daryti viską, kad mes parodytume, kad Europos prokuratūra yra visiškai nešališka ir kad ji yra svarbus veikėjas. Tai reikš, kad mes, kaip prokuratūra ir pagrindinis prokuroras, turi, turės atsiskaityti parlamentui ir visuomeniai. Tai yra svarbu. Ir tai yra labai svarbu ir apie tai negalima pamiršti. Dėkoju toliau Emilian Pavel, socialdemokratų frakcijoje. Dėkoju, džiaugiuosi, kad panašu, kad jūs neturėjote. Jūs būsite paskirtas. The... Kaip jūs ketinate skatinti Europos offenses at national level in equal manner. Žinėjant bylas susijusius finansiniais interesais e, valstybės narėse ir visoje Europos Sąjungoje. Ir kaip jūs užtikrinsite, kad e, būtų laikomasi finansinių interesų apsaugos reglamento šeštojo straipsnio nuostatų visais e, atvejais. Ir dar vienas dalykas. Kaip jums atrodo, ar slapti protokolai sudaryti su slaptomis žvalgybos tar tarnybomis, ar tie dalykai galėtų būti naudingi? De, aš kalbu apie susitarimus su įvairiomis e, slaptosiamis tarnybomis valstybės narise, tam, kad kai yra reikalinga atlikti įvairiems tyrimams. Pirmiausia, kalbėdamas apie deleguotų Europos prokurorų veiklą, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai bus tikrai viena iš e, Europos prokuratūros stiprybių. Ta galiu pasakyti labai aiškiai, kad deleguotieji prokurorai užtikrins nuolatinį ryšį su nacionaliniais prokurorais. Tai reiškia, kad jie atliks svarbu vaidmenį tiek galvojant apie visą prokuratūrą, tiek apie nacionalinės prokuratūras. Ir deleguotieji prokurorai užims strateginę vietą kurioje jie galės surinkti reikalingą informaciją, kaip aš kitai yra susijęs su sukčiavimu ir ją perduoti Europos prokuratūrai. Bet be, be abejo, vien to neužteks. Du, trys deleguoti prokurorai de, bus atsakingi už gan didelę teritoriją ir tai reiškia, kad deleguotie prokurorai turės nuolat bendradarbiauti su kitais nacionaliniais prokurorais. Taigi, E, būtent taip bus renkama informacija tam, kad galima būtų užtikrinti, kad e, tos bylos, kurios yra labai svarbios ir dėl kurių mus kritikuoja, kad jos nėra tyriamos, e, būtų ištirtos. Ir aš manau, kad reikia suvokti, kad tai yra strateginė grandis, kurios, kuri turi būti veik, turi būt veiksni nuo pat pradžios. Antras klausimas. Iš tikrųjų, vis dažniau mes matome, kad uh, E, žvalgybinė informacija yra svarbi. Ir man atrodo, kad žvalgybos tarnybos neturėtų būti prokurat, Europos prokuratūros e, toks privilegijuotas partneris. Aš e, dirbau e, pra, e, Prancūzijos prokuratūroje ir aš turiu remtis tais įrodymais ir tą informaciją, kuri padeda man atlikti tyrimą. E, Ir tai turi būti pagrindinis mano informacijos šaltinis. Ir taip pat ketinu elgtis, jei būsiu paskirtas į e, e, Europos prokuratūro, prokuratūro, prokuroro pareigas. Monika Mokavei. Dėkoju. Vyriausias Europos prokuratūros prokuroras. prokuroras bus savotiškas e, diplomatas, savotiškas tarpininkas, kuris palaikys ryšius e, su nacionalinėmis prokuratūromis. Ir jis turės užtikrinti, kad e, tyriant tam tikras bylas, ypač susijusius su sukčiavimu, visos nacionalinės prokuratūros galėtų tinkamai bendradarbiauti. Ar taip jūs suvokite tas pareigas? Antras klausimas. Gal jūs galėtumėt mums pateikti pavyzdžių apie kitas bylas, kurias nagrinėjote, ne, ne tik apie kur, tas, kurios yra susijusios su PVM ir mokestiniu sukčiavimu. Pone parlamento narą, atsakysiu jūsų užduotus klausimus. Europos prokuratūros vadas turi e, apimti e, turėti valdyti abu gebėjimus, būti, galėti būti diplomatiškas, bet ne tik tai turi išmanyti savo sritį, nes Europos prokurorai svarstys e, pinigų plovimą, sukčiavimo metodus Europos mastu ir reikia viską puikiai išmanyti, kad būtų galima į tai įsigilinti. E, Europos prokuroras yra prokuratūros techninis darbuotojas ir būtent todėl aš čia šiandien teikiu savo kandidatūrą. Tačiau užduotis patikimos Europos prokurorui, Europos prokuratūros vadovui, prokuratūros reglamente, tai galimybė e, sukurti e, šią instituciją, kurią kuria kuria, kuria visos Europos institucijos bei valstybės narės, dalyvaujančios prokuratūros darbė ir nedalyvaujančios. Tai reiškia, kad prokur Europos prokuratūros vadovui tenka net keletas užduočių. Jis turi būti techninis darbuotojas, absoliučiai tai būtina, bet vien to nepakanka kalbant apie nusikaltimus ir nusižengimus, jų sąrašą žinome e, visų pirma e, Europos, nusikaltimus Europos e, finansiniams interesams, karuselinį sukčiavimą. Ir kalbant apie tai, ir kalbant apie kompetencijų sąrašą, įgaliojimų sričių sąrašą minima Europos prokuratūros reglamente ten minima ir direktyva dėl Europos finansinių interesų apsaugos ir tai apima daugybę nusižengimų - pinigų plovimą, sukčiavimo atvejus, visus atvejus, kuomet yra kesinamas į Europos finansinius interesus. EPP, e EPP e frakcijos vardu ponas Radė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Radė, minutėlė. Dabar jau užtikrintas vertimas, paprašysiu pradėti iš naujo. Pane pirmininkė, taip, jūs daug dirbote tiek Prancūzijos prokuratūroje, taip pat turite patirties europinių lygių, pavyzdžiui, patirties susijusios su Eurojustos teigimu. Na, vėl kilo problemų dėl vertimo, gal galėtumėte pradėti iš naujo, jums bus sutiktas, e, jums skirtas kalbėjimo laikas. Atsiprašau, pana Radė. Na, iš salės balsas mano bulgarų kalba nėra tokia gera. Tikrai, jūs mus labai nuvylėte, ponė Boner. Taigi dar sėki, jūs turite daug patirties ir žinote, su kokiais iššūkiais turės susidoroti Europos prokuratura. Jūsų motivacinėme laiške bei atsakymuose minite, jog reikia užtikrinti pusiausvirą ir reikėtų užtikrinti, kad visų prokuratūrų taisyklės būtų taikomas vienodai, visų rūmų e, taisyklės galiotų vienodai. Taigi norėčiau sužinoti, e, kaip ketinate užtikrinti dialogą tarp Europinės prokuratūros e, bei prokuratūrų, iš kurių deleguoti prokuratorai, tam, kad būtų pasiekta gerų rezultatų atliekant baudžiamuosius tyrimus. Taip pat e, minėti, kad E, prokuratūros galėtų specializuotis ar geografiniu, ar dalykiniu požiūriu, kaip konkrečiai tai įsivaizduoti. Na ir galiausiai norėčiau, ką ketinate nuveikti tam, kad piliečiai daugiau žinotų apie Europos prokuratūrą ir kaip ketinate susijęti prokuratūros piliečius. Arija. <laughs> That's the only one. <laughs> Uh, monsieur le député. Pone parlamento nariai. kalbame apie nuolatinės institucijos darbą ir apie tai aš daugiau papasakojau savo atsakymuose raštu, bet manau, kad e, tos institucijos darbą reikia labai aiškiai apibriežti nuostatose, nes nuolatiniai, e, nuolatos dirbantis prokuratūros skyriai bus ta širdis, kur vyks visos e, svarbiausios operacijos. Ir e, prokuratūros vadovui bus patikėta užduotis e, stebėti, ar prokuratūros skyriams tenkantis krūvis yra paskirstytas subalansuotai, vertinant įvairias sritis ir bylų pobūdį. Už tai bus atsakingas vyriausiasis prokuroras nes e, vykdant operacijas e, vyks darbas su deleguotaisiais prokurorais, kuriems bus suteikta visa reikalinga informacija ir e, jiem, jie sulauks nurodymo atlikti tyrimą, atlikti kitus veiksmus. Ta, tuos nurodymus renks prokurorai, nuolatos dirbantis konkrečiose skyriuose reglamento tekste aiškiai pasakyta, kad darbas bus paskirstytas atsitiktinės imties tvarka. Ir e, tą atsitiktinę imti tikriausiai reikia šiek tiek pakoreguoti, atsižvelgiant į specializaciją, e, atsižvelgiant į, pažiūrėjau, arba į geografinius kriterijus, arba į tam tikrus funkcijos, funkcijos kriterijus manau, kad reikės viską įvertinti ir iš anksto griežtai neapsibrėžiant vienu ar kitokiu ribų. Galiausiai Libė komiteto vardu e, Dietmark Koster, SMD frakcijos vardu, užduos paskutinį klausimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už e, suteiktą informaciją. Štai aš čia. Na, jūs puikiai apšviestas. Taigi dėkui, ponė pirmininkė. Pone Baner, dėkuoju jūs suteiktą informaciją. Turiu štai kokį klausimą. Ar teko kada nors susidurti su labai sudėtingais tarp valstybinio pobūdžio tyrimais, e, liečiančiais viršvalstybinės institucijas, dėl ko reikėtų dėrybų ir kai yra būtinybė spręsti jurisdikcijos konfliktus tarp nacionalinių valdžios institucijų? Ir kaip įsivaizduojate šiame kontekste apie popritinę vertę ir kaip ketinate pademonstruoti tą pritinę vertę toms valstybėms narėms, kurios dar nėra prisijungusios prie Europos prokuratūros, tam, kad jos būtų padrasintos tai padaryti vėliau. Ir ar turite patirties tyriant pinigų plovimo atvejus? Atsakysiu štai kaip kalbant apie koordinavimą ir dėrybas, tyriant tarp valstybinės bylas. Galiu pati, pateikti pavyzdžių, kaip man sekėsi dirbti Eurojuste. Eurojuste man buvo patikita garbė pirmininkauti koordinavimo posėdžiuose, tyriant e, pinigų plovimo bylas, tarp valstybinio sukčiavimo atvejus, kur, kuriuose kuriuose mm, buvo palicos penkios valstybės, tarp jų ne tik ES, bet ir Šveicarija. Ir su, su Šveicarija mus sieja bendradarbiavimo sutartis pasirašyta ir tyriant šį atvejį mums pavyko priimti sprendimą dėl kratų atlikimo e, daugiau nei dešimtyje bankininkystės institucijų per vieną dieną. Ir tyrimui vadovaujantis teisėjas iš Belgijos e, atvyko ir mes pasiklausėme jo, kada jam būtų patogu numatyti kratą, nes tai buvo baudžiamasis tyrimas ir buvo nuspręsta viską padaryti tą pačią dieną ir vienu metu tą pačią valandą. Buvo priimtas toks sprendimas ir buvo imtas reikalingų priemonių. Ir penkiose valstybėse, tarp jų ir Šveicarijoje, įvyko kratos buvo paimta įrodymų, kalba eina apie 10 milijonų eurų ir taip pat buvo suimti keturi įtariamieji. Jeigu mums pavyko tai nuveikti dirbant Eurojuste, tai tokie būtent atvejai ir atskleidžia e, to, tokio darbo naudą, papildomą naudą vertinant su valstybiniu, nacionaliniu institucijų darbu. Uh, Ir manau, kad tokiu būdu Europos prokuratūra įrodys, kad yra naudinga. Dėkoju, toliau dirbs bendro, biudžeto kontrolės komitetas. Na, puiku jūsų e, klausytis, prancūzai taip moka save parduoti. Taigi turiu klausimų dėl Olaf. Na, O kokį vaidmenį nu, esate numatę Olaf atliekant administracinius tyrimus? Keistas dalykas, gal net visose valstybėse narėse egzistuoja e, tokia praktika, taigi kartais valstybės narėse sunku atlikti tyrimus Olaf užsakymu. Taigi kaip jūs įsivaizduojate Olaf rolę ateityje? Aš esu pranešėję dėl Olaf, taigi galite mano atveju išsakyti pagidavimų. Dėkoju dėl administracinių tyrimų. Na, tai faktiškai atskiras klausimas, klausimas ir Europos prokuratūrai, nes e, prokuratūrai kartais tenka susidurti su teismo užsakytais tyrimais. Na, o didysis klausimas yra štai koks. Kaip ateityje galėtų bendradarbiauti EPPO ir OLAF, nors viena institucija dirba uh, um, administraciniu lygiu, tai yra OLAF, o EPP dirbs e, teisminio tyrimo lygiu. Taip, minėjau, kad ateityje laukia iššūkių, tai vienas iš iššūkių ir jį turėsime spręsti. Na, žinau, kad šiuo metu e, svarstoma e, smas reglamentas, reglamentuojantis OLAF veiklą. Na ir galbūt reikėtų e, šio darbo kontekste primti sprendimus, kas ateitie leistų užtikrinti EPPO ir OLAF bendratarpiavimą tam, kad EPPO duotų papildomos naudos ir OLAF darbe. Nes administracinis tyrimas reikalingas ir tokiais atvejais, kai, pavyzdžiui, reikia susigražinti pinigus ir būtent OLAF tai galėtų užtikrinti. Na, uh, O iš EPPO perspektyvos e, OLAF didžiausia vertė yra tai, kad e, OLAF jau žino apie tokius atvejus, nors EPPO dar, EPPO dar ir nesukurta kaip institucija. O galvant apie ateitį, tai tas saveikumas, gebėjimas bendradarbiauti turi būti stiprinamas tam, kad EPPO e galėtų pasinaudoti OLAF atliekamų tyrimų rezultatais, teikiama informacija ir taip EPPO galėtų savo darbe pasinaudoti itin kruopšiais parengtais duomenimis ir užtikrinti, kad konkretus atvejai, konkrečios bylos būtų perdotos teismui ir veikiausiai būtų primti teismo sprendimai. Ir būtent šio, to sieksime kartu su OLAF. Ponas Pirinski, dėkoju, ponė Pirinkė, ponė Boner. Jūs e, turite labai plačios patirties e, bendradarbiauti Europinių lygių baudžiamosiuose bylose. Taigi turiu štai kokį klausimą. Na, prireikės nemenkų diplomatinių gebėjimų apjungiant šios skirtingus elementus. Jūs taip pat minėjote, jog svarbu būti, kabutėse, techniku, žino, turėti techninių žinių. Man rūpi štai kas, kaip e, užtikrinsite, kad visų šių savybių dėka jūs kaip e, prokuroras būsite atkaklesnis vietoj to, kad nuspręstumėte rasti kažkokį kompromisą? Kaip užtikrinsite, kad iki pat galo ištirsite konkrečius atvejus ir e, neapsiribosite būdami, kabutėse, agresyviu, o eisit iki pat galo, viską ištirsit? Pone parlamento nariai, prokuroras niekada neturi elgtis agresyviai jis e, turi e, būti ryštingas. Ir aš žinau, kad diplomatija turi savo ribas. Būti diplomatu reiškia gebėti priimti informaciją, suvokti e, konkrečią situaciją, skaityti ženklus aplinkoje. Prokuroras dirbantis jam patikėtoje jurisdikcijoje, kuomet reikia byloje, bylos tyrime priimti sprendimą, aš jį priimu. Dirbantis, anksčiau, kaip anksčiau dirbęs Prancūzijos Respublikos prokuroru, aš tai puikiai žinau. Ir aš pri, priėmiau sudėtingus sprendimus. Jūs sakysite, kad aš slėpėsiu už savo pagalbininkų, už kolegų. Ne, E, visada geriau kelios galvos nei, nei viena, bet įvertinęs visą informaciją, sprendimus primdavau aš. Ir aš e, niekada nesislėpdavau už kitų kolegų nugarų, nes e, paskirtas atsakingas darbuotojas, atsakingas prokuroras tai turi daryti. Ir prokuroras dirbantis savarankiškai nepriklausomai neturi ko baimintis. Kas pasakyta reglamente, kas pasakyta konkrečios valstybės narės būdžiamajame kodekse? Ar pažeidimo ar pažeidimą, galima konstatuoti, kad pažeidimas yra padarytas ar ne. Viską reikia, e, reikia atsakyti konkrečius klausimus ir tada e, padaryti sprendimą. E, tai Taip pradėjau dirbti, kai buvau jaunų prokurorų ir dabar taip pat dirbu ir galiu Jūs patikinti, kad ir toliau taip pat dirbsiu. Frau Kollegin Makova. Kollegė Makova, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu pažvelgsime į 27-ąją OLAF ataskaitą, pastebėsime, kad e, e, buvo atlikta nemažai tyrimų, bandant išsiaiškinti sukčiavimą, piknaudžiaujant ES lėšomis. Ir 11 mm, iš tų atvejų buvo Rumunijoje, o apie 12 Vengrijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, o taip pat uh, būtų Italijoje, Vokietijoje menkesnis tokiu atveju skaičius. Taigi, turint galvoje visą šitą kontekstą, turiu štai kokį klausimą. Taigi, mm, sukčiavimo ES PVM, PVM ir ES lėšomis mastai yra tikrai nemenki, ypač rytų ir vidurio Europoje. Atrodo, čia sukčiama labiau nei kitose valstybėse narise, bent jau apie tai galima spręsti iš OLAF ataskaitų. Taigi, kokios patirties turite kovojant su tokiais ekonominiais nusikaltimais, kurie apima ir politinį lygmenį? Ir e, tokie, to, tokia praktika yra gan pap, e, paplitusi kai kuriuose valstybėse narėse na, ypač tose šalyse, kurios dar visai neseniai tapo valstybėmis narėmis. Čia turiu galvoje konkrečiai Bulgariją ir Rumuniją. Aš dirbau Eurojustum nuo 2003 iki 2007 metų, taigi aš mačiau, kaip įstojo Rumunija ir Bulgarija į Europos Sąjungą. Ir taip mes dirbome kuris laikas ir be Bulgarijos ir Rumunijos. Rumunijos. Akivaizdu, kad ataskaita, kurią jūs minėjote, yra nurodyti tam tikri skaičiai. Ir taip tenai nurodyta, kiek atvejų yra buvę įvairiose šalyse. Tai yra skaičiai, bet jie neparodo visos situacijos ne, neparodusios nei valstybėje narėje, kurias jūs minėjote, nei to, kokia yra situacija kitose senosiuose valstybės narėse, kur to aš atstovauju senąją valstybę narį. Ir galiu jūs pasakyti, kad kaip Europos prokuratūros vadovas aš neturėsiu teisės uh, spręsti apie kokią nors šalį, atsižvelgiant į uh, su ją susijusių bylų uh, skaičių. Mes nieko nekaltinsime ir nesieksime sugėdinti. Uh, Aš žinau, kad svarbiausia reikia kalbėti apie atvejus, kuriuos reikia ištirti. Ir ypač, kai kalbame apie korupciją, aš galiu Jums pasakyti, kad korupcijos yra nemažai bet, e, bet kur, pažiūrėjau, ir Burgundijoje, ir e, kitose labai ramiose vietose. Pavyzdžiui, man yra tekę tirti tai bylą susijusią su Burgundijos vindariais. Ir aš galiu pasakyti, kad tenai kalba eina apie didžiulės sumas. Ir kai apie, tai, apie tą tyrimą buvo paskelbta, daug kas labai nustebo, nes kai daugam atrodo, kad korupcijos ir sukčiavimo Prancūzijoje ne, ne, negali būti. Bet ne, bu, buvo. Taigi aš galiu jums pasakyti iš savo patirties, kad nėra kažkokių šalių, kurios labiausiai yra linkusios į korupciją. Ta galiu pasakyti iš savo patirties. Uh, E, ir e, beje, darbo Europos Sąjungoje patirties, esu dirbęs Europos Sąjungoje apie 20 metų ir būtent todėl aš ir galvoju, kad aš tikčiau šioms pareigoms ir todėl aš tai šiandien su jumis ir bendrauju. Kolegė Intvilt, ponė Bonart, tikriausiai niekas šiandien subėjus tuo, jog jūs esate puikus prokuroras, kaip jūs ir minėjote. Bet panašiai kaip ir kolegos iš SND, norėčiau paklausti, ar tikrai esate pakankamai buldogas, kad įsikiptumėte ir atliktumėte šį darbą nes kova su piknadžiam ES lėšomis e, nesusideda vien tik tais, e, kad reikia, su, kad tiek klastojama apskaita, ne, tai yra tikrai užkėtėjai nusikaltėliai, nusikaltėliai, kurie pasirinkę žudyti, o problema yra tai, kad vyriausybės ne visuomet yra jūsų sąjungingės, nes e, galbūt kartais reikės net tirti vyriausybės veiklą ir štai čia prasideda sunkumai. Taigi tikrai reikia įsikipti, būti atkakliam. Ar sugebėsit? Na, o jeigu taip, ar tuomet jūs pasikliausite tik tais e, tų valstybių narių pateiktais įrodymais, ar sutiksite e, ir pasiremti informaciją iš kitų šaltinių? Be abejo, kai kalbama apie prokuratūros vadovo ryštingumą, reikia suprasti, kad iš tikrųjų labiausiai jis paaiškės, kai tik reikės imtis veiksmų prieš valstybės narės. Jūs minėjote kovininio šuns da, da, buldogo da, įvaizdį. Bet aš noriu Jums pasakyti, kad e, tai gal pernelik e, griežtas toks e, vaizdinys, bet jis parodo, kad iš tikrųjų prokuroras turi turėti pakankamai galių, kad galėtų kovoti su blogiu. Ir galiu Jums pasakyti, kad mes, nacionaliniai, pro, na, nacionaliniai prokurorai, dirbame ir akivaizdu, kad gal ne visuomet e, mes susidurime su tokia didelė rizika, apie kurią, kaip aš suprantu, jūs kalbėjote. Ir prokuratūros vadovas iš tikrųjų turi veikti nepaprastai nešališkai, savarankiškai, kad galėtų elgtis ryštingai. Ir aš manau, kad reikia taip pat ieškoti sąjungininkų. O demokratinėje santvarkoje mūsų pagrindiniai sąjungininkai esate jūs, gerbėme Europos parlamento nariai. Europos prokuratūros vadovas yra skaitingas jums, bet jūs, piliečių, ES piliečių atstovai, jūs esate čia tam, kad padėtumėt, tam tikrą prasme, paremtumėt prokuratūros vadovą. Tuomet, kai jis ateina pas jūs ir pasako, štai su kuo mums tenka e, susidurti. O po to be abejo da, e, galima kalbėti apie asmeninį ryštą, drąsą ir tos drąsos man tikrai nepritrūks. Aš galiu jums pasakyti, kad aš dirbu šioje srityje jau daugiau nei 35 metus Ir aš tikrai e, esu patyręs įvairių situacijų ir jei man te, e, e, iškils man asmeninė grėsmė, tai gal yra kitoks atvejs, bet galiu pasakyti, kad net ir tai manęs neišgazdintų. Dėkoju Jums. Dėkui, ponė Bonarta. Jūs žangote minėjote, jog prokuratūra turėtų uh, įtikinti kitas valstybės nares ir paskatinti jas prisijungti sėkmės linkiu e, siekiančio tikslo. Ir, pavyzdžiui, pagrindinis Vengrijos prokuroras nurodė, kad Vengrija nusprendė neprisijungti prie EPPO dėl e, prasto jos darbo. Taigi jums teks nemažai padirbėti O turiu klausimą dėl politinės nespaudimo. Gali būt, kad jį patirsite iš vyriausybės bių pusės ir galbūt jūsų komanda ir prokurorai valstybėse narėse patirs dar aktualesnį, apčiopimesnį spaudimą. Kaip jūs ketinate apsaugoti savo paties komandą nuo tokio spaudimo? Uh, Na, o kitas klausimas, gal kiek keblesnis, gal galėtumėte pasidalinti savo patirtimi, kovojant su sisteminė korupcija, kai yra piknaudžiama ES lėšomis, kas yra nereta praktika valstybės narėse. Ar turite patirties ir kaip ketinate spręsti šią bėdą? Gerbiamasis parlamento nariai, atsakydamas jūsų pirmąjį klausimą, aš galiu jums pasakyti, kad uh, Europos prokuratūra turi būti modeliu, pavyzdžių. Ir nesu tikras, kad Europos prokuratūra gali veltis į politiką, ypač kai kalba eina apie tas šalis, kurios nedalyvauja šiame projekte. Ir aš nemanau, kad Europos prokuratūros vadovas turės važiuoti į tas šalis, kurios nedalyvauja šiame projekte ir bandyti jas įtikinti dalyvauti šio pagilinto sustiprinto bendarbiavimo projekte. Tuo užsieima kitos institucijos. Bet aš manau, kad galima rodyti gerą pavyzdį. Ir e, akivaizdu, kad e, valstybės narės mūsų vertės labai kritiškai, labai skeptiškai. Įvairios institucijos į mus žiūrės ir sakys, kas čia yra per dalykas ta pro Europos prokuratūra. Ir mes turėsime jiems savo pavyzdžių, savo darbų įrodyti, kad mes sugebame veikti, sugebame pasiekti užsibrieštus tikslus. Ir Būtent tai turėtų įtikinti nedalyvaujančias valstybės prie mūsų prisijungti. Ir aš manau, kad Europos politikai turėtų dirbti politinį darbą, įtikinant tas nedalyvaujančias valstybės prisijungti prie mūsų. Toliau antras jūsų klausimas. Prokuratūros vadovas reikės, taip, iš tikrųjų, reikės nemažai pasistengti, kad tiek prokuratūros vadovas, tiek deleguotai prokuratūrai, deleguotai prokurorai nepatirtų spaudimo iš nacionalinių valstybių e, narių. Ir, ir tik tai taip gal, jie galės daryti re, realiai kažką keisti. Tais at, o tuo atveju, jei bandoma jiems daryti kažkokį spaudimą, tuomet mes turėsime atvirai apie tai kalbėti, skaitant ir šioje institucijoje. Pone pirmininkė, Pone Boner, jūs supratote, kad e, prokuroro nešališkumo klausimas yra da, labai svarbus. Jūs dirbote 32 metus Prancūzijos prokuratūros sistemoje. Toje šalyje, kurioje prokurorai nepasižymi didelių nešališkumų. Jūs pradėjote savo veiklą prieš 20, 32 metus, o ne prieš 16 metų. Ir mes matome, ypač stebėdami tai, kas vyksta su galtonų lėmenių atstovais, kad, kad prokurorai kartais piknaudžiavo savo valdžią. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galite mums pasakyti, kad per 32 metus jums nėra tekę patirti politinio e, spaudimo? Antras klausimas. Dirbdamas 32 metus Prancūzijos prokuratūros sistemoje. Yra buvę rezonansinių bylų susijusių su korupcija. Iš, uh, uh, susijusių su korupcija, su, su finansiniu sukčiavimu ir ar jie buvo susiję su išrinktais tautos at, atstovais. Aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų klausimą. Kalbėdamas apie Prancūzijos prokuratūros nešališkumą, aš galiu Jums pasakyti, kad daug kas pasikeitė. Aš žinau, kad. kad gal man pasisekė, bet man nėra tekę būti situacijose, kur aš būčiau patyręs politinį spaudimą. Ir uh, Tai aš e, žinau, kad yra buvę atveju, kad Teisingumo ministerija kartais nurodydavo prokurorams e, e, pradėti tam tikrus tyrimus. Tačiau po to buvo pakeisti įstatymai 2013 metais ir nuo to laiko daug kas pasikeitė. Aš prisimenu vieną tyrimą, kai mes turėjome kreiptis į baudžiamojo persikėjimo direktoratą tai yra techninio pobūdžio direktoratas ir da, į jį buvo nurodyta kreiptis da, a, tai, teisingumo ministerijos nurodymu. Ir tas direktoratas po įvykdytos reformos nenorėjo pateikti man atsakymo, kai aš pateikinėjau savo užklausą, dėl to, kad jie nenorėjo, kad po to kiltų kažkokių įtarimų dėl netinkamos veiklos. Taigi man teko ieškoti informacijos kitur, bet tai parodo, kiek pasikeitė situacija. Ir jauni prokurorai šiandien e, turi visiškai kitokią, da, e, kitokią mąstyseną. Taip, yra, taip atsitiko po įvykdytos reformos ir po bylos Medvedevas prieš Prancūziją. Ir taip, žinome, kad dar reikia keisti ir vykdyti konstitucinę reformą, dar to laukiame. Kalbėdamas apie korupciją, aš galiu Jums pasakyti, kad man yra tekę dalyvauti vienoje byloje, kurie buvo tyriama bendrai Vokietijos, Prancūzijos e, pareigūnų. Nežinau, ar turiu dar laiko. Taip ir jūs iš esmės apie tai kalbėjote, atsakydamas į trečiąjį klausimą. Dėkoju Jums. Dėkoju Jums, linkiu Jums sėkmės. Thank you, um, on behalf of... Nebonėr. Noriu padėkoti Jums visų parlamento narių vardu už Jūsų dalyvavimą šiame klausime. Ir e, kolegos, taip pat Jums dėkoju už Jūsų atidumą ir kantrybę. Noriu Jūs informuoti, ponė Boner, kad įvyks išsamus šio, šių klausimų rezultato įvertinimas. Nusiusime laišką parlamento pirmininkui Tajaniui su išvadomis ir paskui e, informuosime Jūs. Labai ačiū Jums už Jūsų dalyvavimą ir už Jūsų kantrybę. Dėkui. Uh, nearly... Kolegos, dabar prasidės trečiojo kandidato klausimai. Mm, Procedūra yra ilga, bet ačiū visiems už jūsų atsparumą. Nes trečioji kandidatė yra pakeliui į šį posėdį. Prašau visų dar susikaupti ir pasiruošti trečiosios kandidatės pasirodymui. Netrukus ji čia pasirodys. Colleagues, if you want to... Um... Kolegos. Norėjau pasiūlyti trumpą pertraukėlę, bet man atrodo, kad mūsų trečioji kandidatė yra visai netoli salės. Kolegos, prašau susėst, visų susėsti į savo vietas. Norėčiau, kad e, gerbdami visus kandidatus, kiek įmanoma, mažiau vaikščiotumėte po salę ir norėčiau kreiptis ir taip pat ir spaudos atstovus. E, galima daryti nuotraukas, bet e, nepersistengiant. Prašyčiau spaudos atstovų uh, išgirsti mano žodžius ir leisti mums pradėti. Kandidatė turės pasisakyti, todėl galbūt galėtumėte pasitraukti, nes manau, kad jų padarėte pakankamai nuotraukų ir kreipiuosi jūs visus. E Ačiū. Okay, colleagues, um, and also... Kolegos, Kolegos, prašyčiau, kiek įmanoma mažiau jūsų vaikščioti po salę, nes per pirmojo kandidato klausimus buvo labai daug judėjimo salėje, tai nelabai sąžininga. Taigi trečioji mūsų kandidatė yra ponia Kovėsi. Pakartosiu tą patį, ką sakiau e, visiems kandidatams. Pone Kovesi, man, malonu Jūs pasveikinti Libė komiteto posėdėje ir noriu Jums suteikti štai kokią informaciją. Jūs turėsite galimybę e, padaryti žanginį pasisakymą, neilgesnį nei septyniarių minučių. Mes stebėsime laiką, taip pat stebėsime, kiek laiko skiriama klausimams ir atsakymams. Jūs matysite laikrodį ekrane. Po jūsų pasisakymo bus klausimų ir atsakymų raundas. Iš viso jis užtruks 32 minutės. E, Libe komiteto nariai užduos 14 klausimų, kont komiteto nariai 7 klausimus. Kiekvienam klausimui atsakymui numatytos 3 minutės. Klausimas, klausimui 1 minutė, 2 minutės atsakymų ir mes griežtai stebėsime laikrodį ir laiką skiriamą klausimams ir atsakymams ir būsime griežti. Vyksta vertimas žodžiu, galite kalbėti gimtają kalbą. E, turėkite omeny, kad jūsų pasisakymas yra verčiamas žodžiu į kitas kalbas, todėl prašyčiau nekalbėti per nelik greitai. Ir todėl dabar, ponia Kovėsi, galimybė jums pasisakyti. Žodis jums kalbėti iki septynių minučių, prašau. Labadiena. Noriu padėkoti už Mm, šį kvietimą ir galimybę man pristatyti savo kandidatūrą. Pradžioje kalbėsiu angliškai savo įžanginėme pasisakymę, bet po to, kadangi žinau, kad salėje yra daugybė rumunų ir kad daugybė rumunų klausosi e, šio posėdžio, kalbėsiu rumuniškai. Norėčiau prisistatyti. Esu Lora Kovesi, dirbu prokurore e, daugiau nei 23 metus. Pusę savo gyvenimo dirbu prokurore. Mano darbas užtikrinti, kad teisingumo sistema funkcionuoti, kai pažeidžiami įstatymai. Esu dirbusi e, aukščiausiame Rumunijos prokuratūros poste. Esu buvusi e, šešis metus vyriausia prokurorė ir dirbau kovos su korupcija e, institucijos vadove keletą metų tai e, ypatinga institucija Rumunijoje, kuriai patikėtos išskirtinės užduotis nagrinėti e, korupcinius nusikaltimus bei finansinius nusikaltimus, kai tai susijęs su ES fondų lėšomis. E, Euro... Veik našios veiksmingos APPO sukūrimas tai unikali galimybė. Man laikyčiau tai garbė, jeigu man būtų suteikta galimybė e, prisidėti prie daugybės žmonių darbo, politikų, valstybės tarnautojų, ekspertų, kurie sumanimą pavertė teisiniu tekstu. Dabar reikia imtis pastangų, kad EPPO būtų sukurta ir pradėtų veikti veiksmingai. Pristatysiu trumpai savo viziją apie Europos prokuratūrą. Ji turi e, saugoti ES finansinius interesus, e, atsis, išsieškoti e, patirtą žalą ir už siekti, kad būtų laikomasi ES teisės es teisės, ko reikia e, infrastruktūros žmogiškosios ir finansinės, taip pat e, bylų valdymo sistemą reikia sukurti, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, apibriežti vidaus taisyklės ir patvirtinti reikalingus administracinius e, sprendimus, ypač kalbant apie domenų apsaugą, e, žmogiškosius išteklius ir finansinius klausimus, kad prokurorai galėtų našiai dirbti Turime išsikelti tikslus ir um, tyrimo vykdymo strategiją draugę su deleguotaisiais prokurorais ir stebėti tos strategijos įgyvendinimą, dalintis informaciją, susitarti dėl prioritėtų su nacionalinėmis institucijomis, e, patvirtinti pagilinto bendradarbiavimo sutartį su nedalyvaujančiamis prokuratūros darbe valstybėmis bei trečiosiomis šalimis. Taip pat e, reikia e, bendradarbiavimo susitarimų su Eurojust, Europolu ir kitomis institucijomis. Reikia taip pat išsiaiškinti tipologiją, kilančią riziką ir e, silpnesią sistemos vietas bei parengti e, visas reikalingas procedūras. Kaip aš galėčiau prisidėti šiame darbe, rodydama pavyzdį turiu e, labai daug patirties vadovaujant didelėms komandoms, taip pat strateginių sprendimų prieimimo srityje, vidaus taisyklių ir gairių rengimo srityje. Esu įpratusi dirbti e, patirdama spaudimą iš išorės, taip pat viešą spaudimą. E, sieksiu našiau, nagrin... sieksiu, kad bylos susijusios su ES finansų sukčiavimu būtų našiau nagrinėjamos dirbdama Rumunijos antikorupcinėje institucijoje, kuomet jai vadovavau, mums pavyko išaiškinti bylų, kuriuose e, e, išieškotos lėšos 2,5 milijardų eurų dydžio. E, sukčiavimais kasme, kasmet. Dėl sukčiavimų kasmet dinksta apie 300 milijonų eurų. Drauge su kolegomis įsteigėme darbo grupės Taip pat e, dirbame teisminio teismų bendradarbiavimo srityje, e, tirdami tarp valstybinės bylas. Taip pat e, mums pavyko išsiaiškinti padėti bankų sąskaitose kitose šalise esančiose bankuose. Manau, kad mano patirtis gali man padėti priimti sprendimus dėl strateginių tikslų. Tai yra mano profesinė patirtis ir aš remiuosi jie. Yeah Kokie principai, kokiais principais remsiuosi savo veikloje? Trumpai pristatysiu juos. Manau, kad e, prokuroras turi siekti išsiaiškinti teisybę, privalo griežtai laikytis įstatymo viršenybės ir turi e, laikytis aukštos moralinės etikos. Turime išlikti objektyvus neteisingumo ir nusikaltimo akivaizdoje privalome griežtai taikyti įstatymą ir paisyti tyriamų asmenų pagrindinių teisių. Būtent todėl prokurorai yra tokie svarbus įstatymo viršenybės užtikrinime. Mes esame svarbus, nes mums tenka pareiga taikyti įstatymą vienodai visiems. Tu, būtent toks darbas ir toks yra visų prokurorų Europoje darbas. Būtent už tai kovojo Giovanni Falcone ir Pierre Michel. Aš manau, kad tik profesionalus, nepriklausomi ir sąžiningai darbuotojai gali išnagrinėti finansinius nusikaltimus. Teismų sistemos nepriklausomumas nėra privilegija prokurorams ar teisėjams, tik nepriklausomai dirbanti teismų sistema gali užtikrinti, kad įstatymai užtikrinami ir įgyvendinami vienodai visų atžvilgių. Esu tvirtai įsitikinusi, kad nepriklausomumas ir e, atskaitomybė yra susiję dalykai ir gali egzistuoti lygia greta. Kita vertus, žinau, kad esate gavę tikriausiai nemažai informacijos apie mane. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad neturiu ko slėpti. Ir esu, būsiu pasirengusi šiandien atsakyti visus jūsų klausimus. E, gerbiami ponios ir ponai, e, šis parlamentas kovojo, kad būtų patvirtinta parengtas rimtas APPO reglamentas, apimantis ir direktyvą dėl kovos su, fin, su ES finansinių interesų pažeidimu. Kalba eina apie ES mokesčių mokėtojų pinigus, reikia juos tinkamai apsaugoti. Ačiū už galimybę man pristatyti savo kandidatūrą. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šiame atvirame ir bešališkame klausime. Ačiū. Now... Dėkuoju, ponė Kovesi. Dabar perkime prie klausimų. Pradėsime nuo Roberto Mecola iš EPP. Dėkuoju, ponė Kovesi, už tai, kad atvykote pas mus. Nors, kaip įsivaizduoju, jums buvo visą kiropai kliūdama. Na, žinau, kad sunku ir vis dėlto tokių. E, tokio, tokio užsipalimo akivaizdu išlikote ori ir tai tik Taigi, jūs, esat, jūs vadovaujate e, kovos su korupcijų judėjimu jūsų šalyje, gal galėtumėte nušviesti savo patirtį, tyriant e, aukš, labai plačiai nuskarbėsis e, bylas, kurios laukia didelį žiniasklaidos ir viešumos dėmesio, koks jis yra jūsų bendradarbiavimas su OLAF ir kitomis agentūromis, ar turite patirties. Na, kaip PPO vadovė, turėsite gilintis į sudėtingiausius, netgi politiškai sudėtingus atvejus, nes iš tikrųjų visur Europoje matome, kai prokuratūros ar vietos ar teisėtvarkos institucijos atsisako arba atlikti tyrimą ar atlikti baudžiamąjį persekimą. Taigi kaip jūs ketinate uh, spręsti tokius atvejus? Na, priminsiu, kad uh, e, atsakymą skirima po dvi mintas, kaip ir visiems kandidatams. Na, dėl tų plačiai žiniasklaidoje pagarsėjusių atvejų trumpai. E, visais tais atvejais, kuriuos tyriant dalyvavau, kai buvo e, tyriami labai aukšto lygio asmenys, tai buvo tie atvejai, kai jie buvo susijęs su e, korumcija ir teko um, um, tirti tai atvejus, kur, kurie buvo susijęs su ministrais, busės ministrais, merais, kitais labai aukšto rango asmenimis. Ir e, piliečius domino, ar tikrai tyrimo metu bus įvertinta ir tų asmenų veikla. Na, visuomet, aišku, buvo laikomas pri, e, nekaltumo prezumcijos principo, buvo laikomasi principo, kad reikia pirmiausia įsigilinti į įrodymus, nes tik tais taip galime apsaugoti tuos asmenys, kur, kurių veikla tyrima. O kai dėl bendradarbiavimo su OLAF, tai noriu pasakyti, kad yra labai aiškiai nurodyta, e, kaip turėtų rodyti bendradarbiavimas tarp EPO ir OLAFO, be kita ko yra numatyta užtikrinti informacijos mainus, naudojantis e, atvejų tyrimo principu. Nu, kai EPO atliks tyrimą, numatyta reglamente, kad EPO tokiais atvejais nepradės lygiai greičiai vykdyti administracinių tyrimų, o dėl bendradarbiavimo su nacionalinėmis valdžios institucijomis, tai jis aiškiai išdėstytas reglamente. Mes konsultuosime su nacionalinėmis institucijomis, kai kalba eina apie atvejus, kurie patenka į EPO kompetencijos rytį. Na ir bendradarbiausime pasitelkdami europinius ir europinius e, ir deleguotusius prokurorus. O dabar. Uh, e, Kaufman. Dėkoju, ponė Kovizė, už tai, kad atvykote, dėkoju už, už ženginį pasisakymą. Turiu štai kokį klausimą. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip e, užtikrinsite, kad e, tenkinsite visus reikalavimus siejimus e, su EPPO vadovo pareigomis, sutinkamai su EPPO reglamento 14 straipsniu. Visų pirma, kaip ketinate užtikrinti, jog nebus jokių abejonių dėl jūsų nepriklausomumo ir, ir kaip Dėkuoju šį klausimą bei už galimybę į jį atsakyti ir e, suteikti daugiau užkumo dėl tam tikros e, suteiktos informacijos. Kai e, nusprendžiau kandidatuoti šias pareigas, įvertino kriterijus keliamus e, šioms pareigoms ir pastebėjau, kad atitinku visus reikalavimus. Na ir sutinkamai su e, reglamento 14 straipsniu O taip, taip pat su 2004 metų atitinkamu teisės aktu, kuriame numatyti reikalavimai prokurorai, yra e, keturi reikalavimai. Pirmiausia, reikalinga dešimties metų darbo trukmė, taip pat reikia už bendradarb... taip pat nebendradarbiavimą su žvalgybos tarnybomis, reikia pateikti atitinkamą pareiškimą, taip pat prieš jūs per pastarosius tris metus neturi būti, taik, būti taikytos drausminimo priemonės, o taip pat jūs turite būti vertintas profesinį požiūrį. Taigi tenkinu šios reikalavimus ir dirbdama nacionalinė antikorupcijos, dir, ne, kovos su korupcija direktorate tenkinu šios reikala, reikalavimus. O kai dėl bendradarbiavimo su tarnybomis įstatymuose numatyta, kad neturėtumėte E, būti bendradarbiavęs politinių požiūrių, tačiau nieko nepasakyti apie institucinį bendradarbiavimą, kurio gali prireikti jūsų darbe kaip prokurorui. Dabar Helga Stevens. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Taip, e, Europos prokuratura turėtų atlikti tyrimus tarp valstybinių lygių. Na taip, pirmiausia, EPO turės gilintis į PVM sukčiavimo atvejus. Na, kaip yra su, e, su kova su sukčiavimu Rumunijoje? Ar tikrai rimtai ją žiūrite ir ką ketinate nuveikti, užtikrinant kovą su uh, korupcija ir sukčiavimu. O kaip yra su bendradarbiavimu tarp EPO ir nedalyvaujančiamis valstybėmis narėmis? Gal galėtumėte konkrečiau nušviesti, kaip jį įsivaizduojate? Taip pat e, dar šiek tiek dėl tarp valstybinio darbo pobūdžio. Kaip norite į tarp valstybinius tyrimus įtraukti e, tas valstybės narės, kurios galbūt turi netgi politinių motyvų nedalyvauti EPO veikloje, galbūt yra netgi politinio spaudimo? Mm, visoje savo veikloje, kaip prokurorė, per visus 23 metus visuomet laikiausi įstatymo raidės bei e, baudžiamojo kodekso ir, bau... ir įstatymo nuostatų. Taigi mes e, būt, turime būti atsidėję savo darbui, bet kartu būti negalistingi. Taigi, jeigu man bus suteikta galimybė eiti EPO vadovės pareigas, tai kaip ir praeitįje, aš visuomet elgsiuos labai profesionaliai sutinkamai su EPO e, reglamente numatytomis pareigomis. Man gal netaip ir svarbu tai, kas vyksta Rumunijoje. Ir net taip svarbu tai, kas dabar vyksta tarp prokuratūros ir teisingumo ministerijos. Jeigu man bus suteiktas šis šansas, aš pirmiausia laikysiuos EPO reglamento nuostatų. Uh, Sofija Intveld for Audi, please. Alde frakcijos vardu Sofija Intveld. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Kovisi, už jūsų įžanginį pasisakymą dar norėčiau labiau pasigilinti į tą patį klausimą, kurį kėlė kolegė Stevens. O kaip ketinate konkrečiai e, panaudoti e, Rojusto nacionalinių bendradarbiavimo biurų tinklą EPO darbe? Mm, mm, kaip įtikinti tas šalis, kurios dar nėra prisijungusios prie EPO? Uh, Nu, o dabar vertinant jūsų gyvenimo aprašą ir karjerą, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad e, EPO taps tikra, to žodžio prasme, europinė institucija ir netaps valstybių narių įkaitu. Este adevărat că procurorii europeni de Iš tikrųjų, deleguotieji Europos prokurorai galės tęsti toliau darbą nacionalinėje prokuratūros sistemoje. Ir mes žinome, kad vykdant tarp valstybinius tyrimus būtina naudotis bendromis tyriejų komandomis. Šiuo metu toks bendradarbiavimas vyksta pagal Eurojustų sistemą. Tai yra nepaprastai veiksminga sistema. Ir da, Eurojustas pagal da, regla, prokuratūros steigimo reglamentą turės bendradarbiauti labai aiškiai su Europos prokuratūra. Bus keičiamas informacija, tai yra labai reikalinga. Be to bus teikiama informacinių pobūdžio parama Nepamirškime ir galimybės naudoti nacionalinių kontaktinių taškų. Bendradavimas su jais yra labai svarbus, ypač kai kalba eina tyrimus, kurie atliekami kartu su valstybėmis, kurios nedalyvauja Europos prokuratūros projekte. Kaip galima būtų tą šalis e, įtikinti tas šalis dalyvauti prokuratūros projekte. Aš manau, kad da, prokuratūros vadovas turėtų laikytis reglamento ir pagal, veikdamas pagal reglamentą turėtų užmėgsti ryšius su atitinkamomis tų šalių institucijomis. Su tomis šalimis galios tam e, atitinkami susitiki, e, susitarimai. Ir aš manau, kad mes turėsime taip pat e, pasistengti įtikinti tą šalis, kad Europos prokuratūra yra veikianti institucija ir kad ji yra naudinga visiems, nes ji padeda mums apsaugoti Europos piliečių pinigus. Dėkoju Eva Žulį, Žalių frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš Laurai Kovezį ir visiems jums pasakyti, kad aš labai didžiuojas tuo, kad ji šiandien dalyvauja šiuose klausimuose, nepaisant tos baisios kampanijos, kurią prieš ją pradėjo jos vyriausybė. Leave. Ir aš noriu pasakyti, kad mes netikime tuo, kas apie jūs yra sakoma. Ir aš asmeniškai turiu dar papildomų priežasčių netikėti to, ką girdžiu. Nes aš asmeniškai žinau, kas e, įvyksta tuomet, kai e, yra nuteisiamas koks nors aukšto rango pareigūnas. Arba kai jūs norite pradėti tyrimą prieš jį. Taigi negalvokite apie tai. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokiu priemoniu jūs imsitės tam, kad galėtumėt užtikrinti, kad būtų apsaugotos įtariamųjų pagrindinės e, žmogaus teisės. Vienas iš pagrindinių principų, kuris, e, kuriuo yra grindžiamas prokuratūros steigimas, yra pagarba visų da, proceso dalyvių da, teisų apsauga. Taigi tuo turės rūpintis visi Europos prokuratūros darbuotojai. Ir galiu Jums pasakyti, kad dirbdama da, DNA ir jai vadovaudama šią įstaigą, savo akimis mačiau nemažai atvejų, kai Tais atvejais, kai e, man pavaldus prokurorai pažeisdavo žmogaus teisės, visuomet tai buvo reaguojama. Jei e, Europos prokuratūroje tokių dalykų įvyktų, jei e, Europos prokuroras pažeistų pagrindinės teisės, akivaizdu, kad reikės imtis atitinkamų priemonių. Ir apie tai reikės kalbėti. Tokią informaciją reikės perduoti visoms atitinkamus institucijoms, tam, kad galima būtų užkirsti kelią da, tokiems atvejams ateityje. Dar vienas svarbus dalykas yra štai kas. Rumunijoje prokuroro veiklą labai griežtai kontroliuoja teisėjai. Ir tai, kaip teisėjai nagrinėja bylas ir bylos medžiagas, verčia prokurorus e, taip pat e, atsižvelgti į tam tikrus pamatinius principus. Jei prokuroras surinko įrodymus ar bylos medžiagą, pažeisdamas pagrindinės teisės, teisėjas visuomet į tai atkreips dėmesį ir pareikalaus, kad tai būtų sureaguota. Dėkoju gerbiamojo ponio Kovezė. Aš su čia ir aš norėčiau išreikšti savo solidarumo jūsų atžvilgių, nes jūs patirėte puolimus. Ir mane da, tikrai taip pasujautino ir tai, kad jūs paminėjote Giovanni Falconi, su kuriuo man yra tekę bendradarbiauti praeitėje. Aš norėčiau, kad jūs kai ką paaiškintumėt. Atsakydama į mūsų klausimus, jūs e, paminėjote du apdovanojimus, kuriuos gavote. Vieną, vieną gavote iš ČŽV 2011-2007 e, metais. Gavote tuos apdovanojimus už tai, kad suteikėte labai vertingos paramos slapto, JAV slaptosioms tarnyboms. Gal galėtumėt paaiškinti mums, apie ką čia eina kalba? Ką reiškia tai, kas yra parašyta tame jūsų gyvenimo aprašyme? 2011 ir 2007 metais buvo teikti tie apdovanojimai, o žinome, kad 2000. 13 metais vyko tyrimas dėl Rumunijos dalyvavimo CŽV neteisėtoje veikloje. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad tai nebuvo CŽV apdovanojimai. Tai yra apdovanojimai, kuriuos man įteikė slaptoji tarnyba, kuri, ta slaptoji tarnyba turi, tai yra skira tarnyba. Ir iš tikrųjų tų tarnybų yra dvi. Viena rūpinasi fiskaliniais nusikaltimais, kita kitais rimtais nusikaltimais. Ir apdovanojimai buvo teikti dėl to, kad dirbdama DNA man yra tekę da, tirti nemažai bylas susijusius su padirbtais banknotais, ypač su padirbtais doleriais. Be to buvo nemažai ištirta bylų susijusių su kibernetiniais nusikaltimais. Ir mes tyrėme, pavyzdžiui, neteisėto informacijos išgavimo atvejus iš interneto naudojimų. Nemažai da, Rumunijos piliečių da, vykdo šios nusikaltimus ir todėl jos reikėjo tirti Rumunijoje. Bet aš dalyvavau profesiniuose mokymuose ir jie buvo skirti tam, kad aš, kad prokurorai galėtų pasiruošti geriau tirti kibernetinius nusikaltimus. Ir kadangi da, aš da, dirbau, tirdama atminėtas bylas, uh, man ir būtų įteikti tie apdovanojimai. 2006-2007 metais Rumunijoje pirmą kartą buvo nagrinėjamos bylos susijusios su internetiniais nusikaltimais. Ir todėl mums reikėjo apmokyti pareigūnus, prokurorus. Ir būtent todėl aš dalyvavau tuose profesiniuose mokymuose ir už dalyvavimą juose man buvo įteikti tie apdovanojimai. Aš negavau JAV pilietybės už savo tuos nuopelnus ir uh, Aš nedalyvavau taip pat veikloje susijusioje, susijusioje su CŽV. Aš su jais nebendravau ir tai visa informacija apie tai yra tikras melas. Ponas Ivan, ponia Koveši, čia Europos parlamente, mm, konkrečiai e, šiuose dviejose komitetuose mes akcentuojame tokias vertybės kaip teismų nepriklau, e, sistemos nepriklausomumą, visišką nepakantumą korupcijai, teisę, žodžio laisvę, E, žiniasklaidos laisvę, profesionalumą, sažiningumą, mm, aukštų moralės, principų laikymasi ir taip toliau. Europos vadovų taryba yra parengusi rekomendacijas dėl to, kad slaptosios tarnybos neturėtų ir dalyvauti baudžiamuosiuose tyrimuose. Tai tik pastebėjimai, bet manau, kad e, kai kurie dalykai žmonėms primantėmis sprendimus šioje salėje yra svarbus. Taigi visų pirma, ar tikra, kad e, vyriausioji teisėjų taryba, CSM yra pastebėjusi, kad DNA institucija, kurią jūs vadovavote, buvo darė įtaką uh, E, byloje, kuri lietė jūs tiesiogiai. Antra, ar tiesa tai, kad Rumunijos žvalgybos tarnybos dalyvavo bendrose komandose, kuriuose buvo nagrinėjami įrodymai e, surinkti tyrimuose, kuriems jūs vadovavote? Ir kaip, kodėl prokurorai kai kurie prokurorai, kurių veikla buvo tirta, buvo išteisinti. Ačiū. Pabandysiu per dvi minutės pateikti visapusišką atsakymą ir kai ką patikslinti. Vyko tyrimas, kuomet buvo atremta daugybė klaidingų kaltinimų, melagingų kaltinimų, viskas vyko apie keturis metus ir galiausiai buvo primtas galutinis sprendimas, kad šmeižikiški kaltinimai buvo uh, melagingi ir kad tai buvo netiesa. Noriu dar kartą pasakyti, kad tos bylos nagrinėjimas užtruko keturis metus. E, iš pradžių pirmos instancijos teisme teisėjai tame tyrime nedalyvavo ir jokiame etape aš nedariau jokios įtakos niekam. Tyrimas buvo paviešintas ir jokių pagrisų tų, jokių įrodymų pagrindžiančių man patiktus kaltinimus nebuvo parodi, patikta. Jeigu CSM e, mano, kad buvo daroma įtaka teisėjui ir. Mm, o teisėjai, kurie dalyvavę tame tyrimė, pareiškė, kad jie nepatyrė jokios įtakos kad, iš manęs. O dabar jūs remetės aukščiausiojo kasacinio teismo e, nagrinėjimu ir kol kas sprendimas nėra paskelbtas e, tame tyrime. Tai yra susiję ir su e, kitų kolegų darbu, kurie dirbo DNA institucijoje ir aš visiškai su tuo nesusijusi. Atsakydama į antrąjį jūsų klausimą, noriu patikslinti jūsų padarytą pareiškimą. Slaptoji tarnyba nepateikė įrodymų, slaptoji tarnyba e, slaptosios tarnybos nedalyvavo e, baudžiamosiuose tyrimuose, buvo kai kurių e, operacijų, kuriuose buvo pasilta slaptoji tarnyba, bet tai numatyta Rumunijos įstatymuose. Bet kokia institucija, kuri Rumunijoje turi informacijos apie korupciją, yra privalo pagal įstatymą bendradarbiauti su DNA to, tos tarnybos neprivalėjo teikti, netikė įrodymų, bet tų įrodymų paprašė prokurorai ir, ir ta tarnyba privalėjo pateikti šią informaciją. I mean, you've been under time for everything, so I don't, I don't see... Laikėtės savo pasisakymui skirto laiko visais kitais atvejais, todėl suteikiu Jums galimybę dar šiek tiek ilgiau pakalbėti dėl 40 procentų išteisinimo e, kiekių, tai netiesa, kad kiekvienais metais informacija apie tai skelbiama institucijos e, svetainėje. Išteisinimai, bylų, kuriuose paskelbiamas išteisinamasis nuosprendis yra apie 10-30 procentų kas met šešis mėnesius aš nedirbau DNA institucijoje, bet domėjausi tos institucijos veiklas ir išteisinamųjų nuosprendžių kiekis dabar 13,6 procentai. Taigi skirtumas yra tarp 13 ir 30 procentų, nes reikia įvertinti e, išteisinamąjį nuosprendį kai kuriais atvejais. Taigi išteisinamasis nuosprendis buvo paskelbtas dėl kitų priežasčių. 20 procentų išteisintų asmenų priskirtini tam 3 procentų kiekiu, tai nesusiję su e, veiksmais, su, už kuriuos atšaukta baudžiamoja atsakomybė. EPP toliau e, frakcija. E, Ungurianų, Radev ar, ar ponas Engel, kuris iš jūsų užduosite klausimą. Mano sąrašai yra trys pavardės. Jūs iš jūsų užduosite klausimą. Pone Ungranu, jūs, gerai, tuomet jūs pirmas. Ačiū. Labadiena, ponia Kovėšė, ačiū Jums už tai, kad atėjote e, į, už tai, kad dalyvaujate šiuose klausimuose. Noriu Jums užduoti klausimą, kurį girdėjome daug kartų, bet noriu primiktinai pabrėžti, gali iškilti problemų dėl uh, deleguotųjų nacionalinių prokurorų ateityje ir kaip jie dirbs. Rumunija siūlys du kandidatus, du asmenys į šį postą. Savo atsakymuose raštu jūs rašote, kad gali iškilti problemų, principinių problemų dėl tokio dvigubo pavaldumo tų prokurorų ir kad gali iškilti prieštaraujančių vienas kitam e, nurodymų iš skirtingų institucijų. Kalbant konkrečiai apie Rumuniją, šalies vyriausybė teiks e, kandidatus į deleguotojų prokurorų postus ir ta vyriausybė yra labai priešiškai nusiteikusi. Kaip jūs išspręsite šią problemą, turiuomenį jūsų darbą ir jūsų projektuojamą įvaizdį, ar jūs pasitelksite vidaus tvarkos taisyklės? Uh, Kaip jūs išspręsite šią situaciją? Ar to pakaks, ar reikės dar vieno sluoksnio taisyklių, procedūrų? Kaip jūs išspręsite tą situaciją? Kaip jūs iš, išspręsite problemas, kuria, kur, kurias gali sukelti šie aspektai? Ačiū už klausimą ir ačiū už tai, kad pakartojote šį klausimą, nes tai man suteikia galimybę pateikti paaiškinimus per tą trumpą laiką, kurį turiu. Pasistengsiu kalbėti glaustai dėl deleguotojų prokurorų veiklos. Uh, E, baudžiam, e, nurodymus kaip ir tai baudžiamasias bylas visada e, teiks konkretus prokuratūros skyrius ir ten gali dirbti prokurorų pavaduotojai ir vyriausiai prokurorai arba prokuroras, kurį paskiria vyriausiasis prokuroras ir paskui atsitiktinai tos bylos bus paskirtos skirtingiems prokuratūros skyriams. Ir prokurorai, kurie bendradarbiaus, deleguoti prokurorai, kurie bendradarbiaus su EPPO, šiame darbe visada reikės atsižvelgti tai, kokiame skyriuje prokuratūros koks darbas vyksta. E PPO turės bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis ir tai aiškiai išdėstyta reglamente ir tai labai svarbu. Iš tikrųjų, šalies vyriausybė, mano šalies vyriausybė yra labai priešiškai nusiteikusi mano asmens atžvilgių, bet ji neturėtų būti priešiškai nusiteikusi Europos institucijos atžvilgių, nes ten dirbs ne, ne du ar trys prokurorai iš Rumunijos labai aiškiai apibrieštos valstybių narių ir Europos prokuratūros e, apibriešti santykiai ir bus patvirtintas vidaus reglamentas tarnybos. Negaliu daugiau informacijos apie tai pateikti, nes tą teisės aktą e, tvirtins Europos vadovų taryba dviejų trešdalių dauguma ir žinoma, tą svarstys e, prokurorai, Europos prokurorai. Ir be abejo, tą klausimą reikia svarstyti su nacionalinėmis institucijomis, bet žinoma, reikės tą klausimą svarstyti vėliau. Neatsižvelgiant į tai, ar, ar vyriausybė nusisteikusi priešiškai tavo atžvilgiu ar ne, tu turi daryti savo darbą ir elgtis taip, kaip numatyta įstatymuose. Cindy, please. Mulțumesc mult. Uh, relația dintre puterea executivă și serviciul. Norėčiau pasidomėti mm, dėl santykių tarp uh, vykdomosios valdžios ir prokuratūrų. Tas santykis skirtingose valstybėse narėse yra skirtingas. Taigi, kaip pavyzdžiui bus su deleguotaisiais uh, prokurorais nacionalinėse valstybės narėse, tyriant PIF nusikaltimus, jūs kalbėdama anksčiau nepatikslinote šio aspekto. SIM jums e, davė atsakymą dėl e, jūsų stažo. Na, tai iš tikrųjų e, problema, galvant apie jūsų, jūs kaip kandidatę, nes jūs konstituciniu požiūriu esate atleista nuo savo pareigų kaip prokurorė. Na, likščiol e, nevyk, e, vyko tokio pobūdžio pasikeitimai nuomonėmis, taigi galvokime apie kandidatę ir teskime diskusijas. Na, siūlyčiau, e, galvojant apie pagarbą kandidatai ir komitetui, siūlyčiau susilaikyti nuo tokio pobūdžio klausimų ir pastabų. Taigi, e, e PPO ir dele, vado, tarnybos vadovo darbas ir deleguotojų prokurorų e, darbas turėtų būti vykdomas sutinkamai su prioritetais, kurias nustatys taryba, o taip pat ir sutinkamai su darbo tvarkos taisyklėmis ir galiojimais. O dėl stažo, tai tiesą sakant, profesinis stažas net yra susijęs su šiuo stažu. Na, o šiaip, pavyzdžiui, yra tokiu atveju, kai e, profesinis stažas būdavo nustatomas per SIM, e o aš esu vienintelis asmuo, kai buvo nesuteikta atitinkama teisė pagal stažo reikalavimus. Tiesą sakant, aš buvau paskirta kaip DNA vadovė, be to nustatyto profesinio stažo. O kai dėl mano turimų e, kaip DNA prokurorės įgaliojimo atšaukimo, tai šį sprendimą priėmė Konstitucinis teismas, aš su tuo procesu buvau visiškai nesusijusi ir uh, Konstitucinis teismas priėmė labai kontroversišką sprendimą, kuris, į kurį buvo net į procedūrą buvo įtrauktas netgi prokuroras, aš neturėjau galimybės apsiginti, netgi apskusti sprendimo apeliacinė tvarka. Po to kreipiausi į žmogaus teisų teismą, kaip tik šis atvejis jame dabar yra tyriamas ir pasižiūrėsime, koks bus sprendimas. Tačiau kalba juk eina apie patį principą. Na, jeigu galima atleisti e, prokurorą, tai klausimas, ar tai gali padaryti konstitucinis teismas. Po Lekovic. E, dėkoju. Noriu atsiprašyti Mm, dauguma kolegų iškeltų klausimų susiję net su tuo, kaip įsivaizduoti savo darbą EPO vadovės pareigose, o tai yra teisingiau susijęs su jūsų darbu Rumunijoje ir mm, skandalu. Taigi dėl nepriklausomumo gal galėtumėte pateikti konkrečių skaičių susijusių su jūsų darbu DNA. Dar noriu pasidomėti e, štai, kodėl jūsų darbo atsirado politinis spaudimas ir kaip žinia, tiek Rumunijoje, tiek kitokiose, kitose rytų Europos šalise patirimas politinis spaudimas. O kai kalba eina apie piknaudžiavimą ir sukčiamą ES lėšomis, tai ypatingai apie šį problemą yra rytų Europos šalise. Neminėsiu konkrečių skaičių susijusių Rumunija, tačiau kalba eina apie sisteminę korupciją ir politinę įtaką. Gal galėtumėte pasidalinti savo patirtimi kovojant su sisteminė korupcija ir galbūt galėtumėte pateikti konkrečių savo darbo šios rytie pavyzdžių labai trumpai, kai kalba eina apie baudžiamą įtyrimą. Aš esu nekalta, tiesiog tai yra kaltinimai mm, <clears throat> susijęs su ekstradicijos procedūra iš kitos šalies. Galiu pateikti pavyzdžių, o kai dėl galitinių baudžiamųjų teismo sprendimų ir politinio spraudimo, galiu pasakyti, kad kasmet DNA uh, E, persikėjo apie tūkstantį mm, įtariamųjų ir apie 900 iš jų kasmet būdavo nubausti. Na, o per penkeris metus, e, kai e, vadovau DNA, galiu pasakyti, kad buvo nubausta 60 ministrų, senatorių ir kitų aukšto rangos menų, kai dėl politinio spaudimo e, kurį patiria tiek prokuratūra DNA, tiek ir paprasti prokurorai. Tai galiu pasakyti, kad jeigu politikas norėdavo įsikišti konkretų atvejį, tyrimą, tai visuomet tai paviešindavo. Tai buvo labai veiksminga prevencinė mano naudojama priemonė, nes e, tai tikrai suveikdavo. Na ir buvo keltas atveju, kai buvo atliekamas tyrimas prieš gerai žinomus viešus aukšto rango asmenys Rumunijoje, patirime išorinį spaudimą, bet jam atsispyrėme. O kai kalba eina apie sukčiavimo ES lėšomis e, tyrimus, tai noriu pasakyti, kad kasmet DNA gilindavosi apie 2000 e, tokių atvejų įvertinome 17 metų ir kitas e, ataskaitas, o Olaf ir vertino per metus apie 200 tokių atvejų. Gal toks palyginimas nėra tinkamas, tačiau noriu parodyti, jog tai, kad tyri tokį didelį tokių nusikaltimų skaičių, tai rodo, kad įgauni šios rytėje daug patirties, ypač kai kalba eina apie sukčiamą ES lėšimis arba suklastotus dokumentus, kurie pasitelkiami norint gauti tokį finansavimą arba sukčiamą ir korupciją norint gauti tokį tokį finansavimą. Mes žinome, kaip atrodo tokia korupcija ir tokie atvejai. Turime laikytis e, laiko limitų, nes anksčiau griežtai e, laiką valdėme, dabar disciplinos šiek tiek trūksta. Dabar ponas Mamitkins, socialistų ir demokratų, paskutinis lybė komiteto narys. Ačiū pirminkė, gerbiama kandidatė. Mano klausimas yra toks. Ar jums teko dirbti su sudėtingais tarpvalstybiniais e, tyrimais konkrečiai? kalbant virš nacionalinėse organizacijose, vykdant tyrimus, darybas ar sprendžiant teisinius konfliktus tarp nacionalinių teisės saugos institucijų. Ką jūs man, kas, man, kokia, kaip jūs manote, EPPO yra prietinė vertė? Ir kaip jūs siektumėte panaudoti, parodyti tą prietinę vertę toms valstybėms narėms, kurios nedalyvauja EPPO, e, kad paskatintumėte juos, jas prisijungti vėliau prie e, Europos prokuratūros? Ačiū. DNA kovos su korupcija direktoratas dirbo su daug tarpvalstybinių bylų. Mes turėjome bendrų tyrimo komandų ir bendradavimą, kai buvo prašoma teisinės paramos. Per 12 mėnesių laikotarpį 17 metais turėjome apie 18 prašymų padėti iš kitų valstybių narių ir čia mums pavyko konfiskuoti ir areštuoti e, nusaibę. Nu, kitos valstybės interese ar e, šalti bankų sąskaitas. Kiekvieną kartą buvo jurisdikcijų konfliktų ir aš stengiausi juos išspręsti remiantis e, teisinės paramos konvenciją. Kai dėl EPO yra nuostata, pagal kurią visi įrodymai, kurie yra tvarkomi kitoje valstybėje narėje, turi būti tvarkomi pagal tuos valstybės narės teisės aktus. Na, o EPPO pridėtinė vertė atsiranda būtent čia, keičiantis informaciją ir taikant vienodą požiūrį ES lygmenių. Pirmą kartą turime galimybę sukurti prokuratūros struktūrą, kuri galėtų vykdyti tyrimus dėl sukčiavimo panaudojant ES lėšas ir mes turėtume vienodą požiūrį į tuos tyrimus. Antras pranašumas yra tai, kad e, bus įrodymų tvarkymas vyks valstybės narėse Na ir ypač, kai kalbam apie tarpvalstybinės e, bylas ir mes galėsime keistis informaciją. Dar vienas pranašumas yra tai, kad jeigu pažvelgsime įvairius bylų tipus ir e, pobūdį, mes galėtume nustatyti, kokies, kokia yra rizika procedūros, e, kai naudojamos ES lėšos. Sukčiavimas panaudojant ES lėšas E, reiškia ne tik tyrimus, bet ir prevenciją, o tam reikia analizuoti ankstesnės bylas ir aišku, PPO tam būtų labai naudinga. Dėkuoju, kalbėsiu vokiškai. Na, biudžetos kontrolės komitete jūs mums gerai pažįstama. Na, jūs keliate pasitikėjimą Rumunijoje ir Rumunijos e, sistema. Uh, E, ir jos gebėjimų atlikti baudžiamąjį tyrimą, persukyti nusikaltimus. Na ir turiu pasakyti, kad visi kandidatai yra labai e, kvalifikuoti, bet jūs esate ir jauniausia, ir jūsų profilis galbūt yra plačiausias. Na, norite asmeniškai pasakyti, jums, jų mums reikalinga, reikalinga šiuose svarbiose pareigose. Turiu klausimą liečianti e, Olafą ir administracinius tyrimus. E, Tarkim, kai jau EPA bus sukurta, kaip įsivaizduoti santykius su administracinės tyrimus, aš esu pranešė dėl Olafo reglamento, taigi galėsite mane vėliau kreiptis ir dėkoju už jūsų atsakymą. Așa cum am spus, am colaborat cu Olaf. Kaip jau sakiau, aš artimai bendradarbiavau su Olafu, o administracinių tyrimų vaidmuo yra skirtas tam, kad būtų užtikrintas pirmasis žingsnis baudžiamajame tyrimė, kuriame dalyvauja prosekorai. Bet mm, kalbant apie tos tyrimus, kuriuose dalyvavau, tai administracinės ataskaitos būdavo pabaig, par, parengtos, e, pateikiant administracinius įrodymus pagal baudžiamąją procedūrą, tiek kaltinamųjų atžvilgių, tiek kitų. Kai dėl bendradarbiavimo su OLAF, manau, kad tas bendradarbiavimas turėtų uh, apsiriboti apskaitimu informaciją. Aš manau, kad svarbu, kad EPPO e vykdomi tyrimai neturėtų dubliuotis su tais administraciniais tyrimais, kuriuos atlieka OLAF. Aš manau, kad prioritetas, kaip išdėsta reglamente, yra e, Europos prokuratūrai imtis veiksmų, kai pradedamas tyrimas. Ir jeigu taip e, būna, tai OLAFas negali paraleliai vykdyti administracinio tyrimo. Jis gali padėti kovoti su uh, sukčiavimų, kaip panaudojamos ES lėšos. Ir, e, ir vykdyti tyrimus tose valstybės narėse, kurios nedalyvauja Europos prokuratūroje. Dėkoju, Ajala Sanders. Esu štai čia, dėkoju, ponė Kovesi. Aš taip pat apgalėstauju dėl to, kad jums tenka patirti įvairų spaudimą, nekalbėsiu apie tai, kokį atvejį patyrė prokuratūra Katalonija iš PP konservatorių partijos, nes viena vertus prokuratūra turi veikti nepriklausomai, kita vertus atlikti tikimą tyrimą. Taigi, pavyzdžiui, 17 metais. E, gavote CEUR e, apdovanojimą. Be to, e, e, prieš jūsų išklausimą nuskambėjo pasisakymai iš kitus kandidatus, kas jums palengvina gyvenimo. Taigi pirmiausia, noriu pasidomėti, kaip ketinate apginti savo nepriklausomumą, turint galvoje bendras mm, aplinkimes, o kaip jūs ketinate bendradarbiauti su kitomis Europos prokuratūromis, kurios tai yra su nacionalinėmis prokuratūromis, nes e, iš esmės iš jūsų gyvenimo aprašo sprendžiu, kad jūs daugiausia dirbate Rumunijoje, Monte, Juotkalnyje ir e, dar vienoje šalyje ir gal galėtumėte atsakyti angliškai, nesirūpinkite dėl tų klausančių rumunų. Îmi voi apăra independența prin rezultatele pe care le-am avut până. Aš ginsiu prokuratūros nepriklausomumą remdamas tais rezultatais, kurių esu iki šiol pasiekusi. Pana Kovės, jūs galite kalbėti kokią norite kalbą. Nežinau, ar spėsiu per dvi minutės, bet atsakysiu į tuos klausimus. Visoje savo veikloje visą laiką aš buvau nepriklausoma, aš laikiausi visą laiką teisės aktų. Mano darbo rezultatai kalba už mane, nes mūsų darbe, mūsų darbe su kolegomis mes tyrimėme įvairių partijų narių veiklą ne tik vienos partijos narių veiklą. Taip pat e, mūsų darbe mes tyrėme ir tuos žmonės, kurie e, buvo turtingi, turėjo, užėmė svarbias pozicijas, bet dėl to, kad mūsų, mes buvome nepriklausomi savo darbe, visą laiką užbaigdavome tuos, e, tas bylas. Šiandien labai svarbu pasakyti, kad tas nepriklausomumas yra užtikrintas įstatymu. Ir Šiuo metu yra bandymų apriboti mūsų nepriklausomumą. Mano nuomonė, viena iš prielaidų tirti aukšto lygio korupciją ar tirti finansinį sukčiavimą ES labai svarbu e, būti nepriklausomam. Dėl paskutinio klausimo, kaip aš bendradabiausiu su kitais Europos prokurorais. Na, aš jau sakiau, kad dirbome su kolegomis iš 14 valstybių narių ir ne tik su jais. Taip, aš buvau ir Europos komisijos ekspertė Jotkalnyje, Moldovoje, nes e, jiems reikia mūsų patirties ir mūsų darbo rezultate aš ir mano kolega buvo pas, pakviesti, buvome pakviesti dirbti ekspertais ir analizuoti jų teisės aktus. Taip pat mes dirbame kartu su kolegomis per profesinius mokymus. Na, aš esu žmogus, galbūt aš nesu tobula, bet šiandien nervinausi dėl to, kad šiandien man yra labai svarbi diena, kaip ir mano kolegoms. Ir dėl to man labai lengva kalbėti savo gimtąją kalbą. Aš anglų kalbą moku, aš ją galiu kalbėti, aš taip pat moku prancūziškai. Jeigu jums tai svarbu, galiu kalbėti su jumis vien tik angliškai. Bet prašom suprasti, kad tiek man, tiek mano kolegoms tai yra labai svarbi diena. Ačiū. Frau Kollegin Makovai, bitte. Pane Makovai, prašom. Monika, prašau. Ačiū. Norėčiau pratesti savo klausimą, kurį uždavė anksčiau, kai kalbėjau kaip Libė komiteto narė. Na, o dabar kalbu kaip biudžeto kontrolės komiteto narė. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs, jūs pažįstate sukčiavimo bylų ženklus, bet galėtumėte plačiau apie tai pakalbėti. Kokie yra tipiški sukčiavimo ženklai? Galbūt galėtumėte taip pat detalių pateikti apie tai, kaip Olaf turėtų tęsti savo darbą, e, tirdamas pažeidimus, nes ne visi pažeidimai yra, reiškia sukčiavimo atvejus. Aš čia turbūt e, pratęsiu ponios Greslė klausimą. Ar Olaf galės ir toliau dirbti su e, pažeidimais? Jeigu kalbėtume apie tipiškus e, sukčiavimo atvejų ženklus, tai tipiškiausiais atvejais tai yra būtent tai, kaip panaudojamos ES lėšos kitiems tikslams, o ne tiems, kuriuoms jos skirtos, skirtos arba kaip panaudojami padirbti netikrai dokumentai, gauti tas lėšas. E, jei kalbėsime apie korupciją, tai tokių atvejų nemažai yra Rumunijoje, yra situacijų, kai e, tam tikros specializuotos bendrovės, kurios specializuojasi dokumentų rengimu prašant ES finansavimą. Iš tikrųjų, prašo pinigų, kad parengtų tuos dokumentus. Yra situacijų, kuomet net valstybės pareigūnai gauna mm, kyšius ar e, gauna kitokios naudos, kad pradėtų, už tai, kad pradėtų mm, procedūrą prašant ES lėšų. Yra ir kitų situacijų, kai kalbama apie viešuosius pirkimus, panaudojant ES lėšas. Kai kurios uh, firmas gauna naudos iš Europos finansavimo ir po to finansuoja tarpinės bendrovės, kad sukurtų e, ribotas sąlygas kitoms bendrovėms, kad jos negalėtų e, laimėti tų konkursų. E, kai dėl Olafo, tai tiesa, kad ne, visi, ne visos Olaf bylos susijusios su sukčiavimu Yra ir tokių OLAF bylų, kurios susijusios su tiesiog pažeidimais. Ir kalba, turint galvoje e, prokuratūros reglamentą, tai pro, prokuratūra galės perduoti tam tikrą medžiagą Olafui ir taip pat bendradarbiauti su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. E, pone Grisbek, prašom. Ačiū, pone pirmininkė. Aš norėčiau pereiti prie tokios diskusijos dėl tų sunkumų, kurie gali jums kilti dirbant e, šį darbą nepriklausomai. Ir dabar norėčiau pereiti prie Europos prokuratūros darbo konkrečiau. Mano frakcija visą laiką palankiai žiūri ES centralizuotas priemonės, ypač kai kalbam apie prokuratūrą prokuratura turės mišrę e, struktūrą, centralizuotą ar decentralizuotą. Kaip jūs numatote tą jos funkcionavimą, keičiantis informaciją ir sklandų veikimą, kaip turint galvoje tuos du aspektus e, prokuratūros ateities darbe? Ačiū. Va fi o provocare pentru procurorul șef european. Da, tai e, aišku bus. Jo să funcționeze ca o singură. Tai bus iššūkis e, Europos prokuratūrai, vyriausiam prokur, prokuratorui, kad jie dirbtų kaip komanda. Aš esu tam prie, prie to pripratus, nes diena turi ir centri, centrinę struktūrą, ir vietinės struktūras. Reglamentas dėl prokuratūros suteikia vyriausiam prokurorui tam tikrų pranašumų, nes turi nuolatinius skyrius ir po to deleguotosius struktūrus ir ne, turi tam tikrus ryšius tarp centrinės struktūros ir deleguotojų prokurorų. Manau, kad problema čia svarbiausia bus komunikacija, tai bus svarbu. Taip pat reikės kurti vidaus taisyklės, kurios turės būti patvirtintos e, kartu su Europos vadovų taryba. Taip pat reikės sukurti ir komunikacijos sistemą, kad jį veiktų sklandžiai, kaip numatyta reglamente. Turėtų būti bylų valdymo sistema ir mes turėsime galimybę žinoti kiekvienu atveju ir kiekvieną momentą, kas vyksta su kiekviena byla ir su, su kuo reikia kalbėtis. Taigi tas ryšys tarp nuolatinių struktūrų ir e, vietinių struktūrų labai svarbi. E, Vienas iš pranašumų, kurios turės prokuratūra, yra greit, galimybė veikti greitai, nes nuolatinių rūmų sprendimai, pavyzdžiui, pradėti procesą dėl tam tikros bylos e, yra, turi trijų dienų terminą, taigi tai labai tokiems sprendimams trumpas terminas. Kolega Javor, prašom. Dėkuoju, panė Pirmininkai, aš dėkuoju, panė Kovezi, už tai, kad jūs pas mus atvykote. Malonu dar kartą su jumis susitikti. Aš norėčiau sugrįžti prie klausimo, apie kurį kurį kalbėjo ponia Makovėjai. Tai yra prie to, kad dauguma ES lėšų yra naudojama rytų Europos šalise ir pietų Europos šalise. Ir jūs esate vienintelė kandidatė iš šio regiono. Ir jūs jau įrodėte, kad turite e, labai daug patirties kovojant su sisteminė korupcija kurią kartais kaltinama da, tam tikros, kalti, kaltinamas tam tikros šalis. Ką jūs darysite, kovodama su vyriausybių da, tinklais ar su nusikaltėlių tinklais, kurie netinkamai naudoja ES e, lėšas? Ir kaip jūs ketinate panaudoti jau sukauptą patirtį dirbant Europos prokuratūroje? Ir kaip Europos prokuratūra galėtų uh, veikti veiksmingiau nei dabar jau egzistuojančios ES institucijos. Cred că nu trebuie să plecăm de la idei uh, preconcepute în situația în care. Aš nemanau, kad mums reikia turėti tik kažkokius iš ankstinius nusistatymus, Jei e, man e, dirbant e, Europos prokuratūroje paaiškės, kad kokio nors šalyje korupcijos lygis yra didesnis nei kitur, tai tai yra skaičiai. Bet žinome, kad kartais apie korupciją taip ir nesu, nesužinoma. Mes esame ištirėdę, mes tyrėme kiekvienais metais apie 2000 bylų susijusių su uh, netinkamų ES lėšų panaudojimų. Žinome, kad e, situacija skiriasi valstybėse narėse, bet iš esmės žinome taip pat, kad, kad visur žmonės e, yra linkę piknaudžiauti ir e, įvairiais dalykais netinkamai naudoti tas ES lėšas. Todėl reikia tinkamai pasirinkti strategiją. Jei pažvelgsite į Olafo ataskaitą, pamatysite, kaip veikia šį Europos instituciją. Ir skaičiai kartais parodo, kad netinkamas ES lėšų naudojimas yra sisteminio pobūdžio. Ir todėl Europos prokuratūros vadovas turėtų ne vien tirti sudėtingus atvejus, kurie yra susiję su PVM sukčiavimu, pavyzdžiui, kurio bendra vertė siekia 100 tūkstančių eurų. Bet aptikti ir tuos atvejus, kurie gal nėra susijęs su didelėmis sumomos, sumomis, bet yra sisteminio pobūdžio. Arba bent jau turi riziką tapti sisteminio pobūdžio. Jei pažiūrėsite į DNA patirtį, į mūsų penkerių pastarųjų metų rezultatus, pamatysite, kad mes ištyrėme labai daug bylų susijusių su um, ES lėšų naudojimu. Ir aš manau, kad e, tirdama tas, byla, tirdama tas bylas aš sukaupiau tikrai nemažai patirties, kuri prireiks vadovaujant Europos prokuratūrai. Dėkuoju. Toliau ponas Omažė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Kovezy. Jūs jau atsakėte į daugybę įvairių klausimų. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad mūsų čia yra nemažai. Daug kas iš mūsų da, visiškai netikė tuo, kas apie Jūs yra sakoma da, ir mes žavėmės Jūsų drąsa. Ir žinome, kad ir. Ir įvairiuose valstybėse narėse kartais vykdomos e, prokurorų juodinimo šmeišto kampanijos. Ir tai tik tai rodo, kad prokurorai gerai dirba ir todėl nepatinka vykdomosios valdžios atstovams. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes šiuo metu rengėme tekstą uh, kuris yra susijęs su informatoriais, pranešėjais, kurie suvaidina svarbu vaidmenį pranešant e, apie korupcijos atvejus ir apie kitus pažeidimus, įstatymų pažeidimus. Ir aš norėčiau sužinoti, štai ką, kaip jums atrodo, ar tokie pranešėjai, informatoriai turėtų būti saugomi Europos prokuratūros Aš užduodu jums tą klausimą, todėl kad šis klausimas buvo, buvo užduotas ir nagrinėjimas plenarinėme posėdėje. Taip, man yra labai gerai žinoma, kas yra informatoriai papranešėjai. Rumunijoje buvo patvirtintas įstatymas skirtas pranešėjams apsaugoti Jame yra numatytos tam tikros e, jų apsaugos e, priemonės ir jų taikymo taisyklės. Rumunijoje ši sistema veikia, bet e, sprendimą dėl to reikia tokio dokumento ES lygmenių yra sprendimas, kurį turės priimti dvi teisėkuros institucijos. Aš kaip prokurori galiu pasakyti tik tai, kas būtų naudinga. Uh, Rumunijoje mes turime informatorių apsaugos įstatymą ir jis gerai veikia ir DNA, vykdydami tyrimus, mes e, e, bendradarbiaujame su informatoriais. Toliau Peter Rar. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałabym panią. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš norėčiau jūsų paklausti apie. Da, uh, vertinimo sistemą, kuri bus taikoma Europos prokuratūroje. Kaip Jums atrodo, ar Europos prokuratūros įgaliojimai yra pakankami tam, kad galima būtų tikrai veiksmingai ištirti finansinius nusikaltimus? Dėkuoju. Necesitatea de a adopta Europos prokuratūros e, e, reglamentas e, ir pats tos e, prokuratūros kūrimas yra pagrystas ES e, e, funkcionavimo sutarties 82 straipsnių ir sprendimus prieima teisėkuros institucijos. Be abejo, iš tikrųjų, šiuo metu sunku yra pasakyti, gal ir reikėtų praplėsti šios institucijos įgaliojimus. Jei pažiūrėsite, pavyzdžiui, į sukčiavimą, kuris yra susijęs su netinkamojas lėšų panaudojimu ir ypač teroristiniai veiklai finansuoti, tuomet taip, aš sakyčiau, kad čia reikėtų praplėsti prokuratūros įgaliojimus. Bet jei pagalvosime apie kitas svarbės mums, mums vertybės, gal reikėtų elgtis atsargiau, gal reikėtų pirmą pradėti dirbti ir žiūrėti, kaip mums seksis. Bet galtinį sprendimą, kaip minėjau, priims teisėkuros institucijos. Jei man būtų patikėta vadovauti Europos prokuratūrai, tuomet aš pabandyčiau ištirti tam tikrų nusikaltimų modelius ir pažiūrėti, ar egzistuoja e, ryšys tarp sukčiavimo ir finansinių nusikaltimų ar kitų rimtų, sunkių nusikaltimų, pavyzdžiui, terorizmo. Jei mes pamatytume, kad tarp tų nusikaltimų yra tam tikras ryšys, tam tikra sąsaja ir kad jai e, įveikti reikia praplėsti Europos prokuratūros įgaliojimus, tuomet mes galėtume uh, pranešti apie tai teisėkuros institucijoms. Europos prokuratūra nerenks įstatymų, ji teiks nuomonės, teiks uh, aukštos kvalifikacijos paslaugas. Ir aš manau, kad labai svarbu ta, uh, taip ir dirbti, tai yra suteikti mums galimybę teikti nuomonę apie tai, kokiu teisės aktų šioje srityje gali reikėti. Labai dėkoju už uh, šios įdomius klausimus. Mes norėtume palinkėti Jums e, geros sėkmės. Biudžeto kontrolės e, komitetas tęs darbą po šito posėdžio. Dar vieną sekundėlį, kolegos. Sekundėlę palūkėkite, aš Jums paaiškinsiu, kas e, vyks toliau. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Koveizė už dalyvavimą šiuose klausimuose. Kolegos, prašau, dar tik vieną minutę man suteikite. Tik aš norėčiau pranešti, poniai Kovezė, kad po šių klausimų vyks visų kandidatų vertinimas. Ir mes parašysime laišką Europos parlamento pirmininkui ponui Tajani, kuriame pristatysime savo poziciją ir biudžeto kontrolės komitetas taip pat pateiks mums savo poziciją, apie kurią mes pranešime pono Tajanį skirtame laiške. Dėkoju. Um, ko,